Dear colleagues, probably we can. Uh, Kolegos, manau, kad galėtume jau pradėti. Ir šiandien pradėsime nuo septinto darbo tvarkės klausimo, ir tai yra pirmininko pranešimai dėl 2015 m. balandžio 13 dienos koordinatorių rekomendacijų. Ir jeigu prieštaravimų nėra, tuomet galime daryti prielaidą, kad šios rekomendacijos yra priimtos. Na, o dabar iš karto galime pereiti prie elektroninio balsavimo. Ir pirmasis mūsų darbo tvarkės klausimas dėl balsavimo yra balsavimas dėl degalų kokybės, dėl dėl įlūk dėl netiesioginės žemės paskirties keitimo. Pranešėjas. Ačiū pirmininkas. Pirmiausia, norėčiau padėkoti visiems. E, kartais darbas buvo labai sudėtingas, mes nepasiekėme visko, ką turėjome pasiekti. Techninis klausimas, E, korepere buvo priimtas sprendimas, e, neturėjome daug laiko, todėl negalėjome peržiūrėti, detaliai peržiūrėti viso teksto prieš jį tvirtinant. Šiandien mes balsuosime dėl teksto, kuriame yra šiek tiek techninių netitikimų ir per kuri per posėdį nebuvo į tai atkreipta dėmesio. Pavyzdžiui, tekstas ne visai suderintas su e, pozicija dėl energetikos. Ir mes negalėjome atlikti reikalingų pakeitimų prieš balsavimą plenarinėje sesijoje mėnesio pabaigoje. Taigi tiek norėčiau pasakyti ačiū. Akivaizdu, kad e, visų trijų institucijų lingvistai, juristai dirbs prie teksto ir atliks nedidelius techninius pakeitimus prieš galutinį balsavimą. Na, o dabar pradėkime balsavimą. Ar jau visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Patvirtinta. E, sveikinu pranešėją. Na, o dabar galime pereiti prie nuomonės apie Europos strateginių investicijų fondą. Pranešėja yra mūsų kolegė Dali. Ir iš karto pradėkime balsuoti. 144 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Toliau 145, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Toliau pereikime prie 154-148, kas už šios pakeitimus, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 153. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko atmesta? 147. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko atmesta? 152, 149 identiški kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Toliau 150. E, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patikrinkime elektroniniu būdu. Avete votato tutti? Ar jau visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Atmestas. 146 kas už Kas prieš? Kas susilaiko? Pasitikrinkime. Baigiame balsuoti. Atmesta. 151. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 155. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 157 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 158 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 159 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 160, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 161, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 162, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 165, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 163 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 167 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 168 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Šeštas kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 166, 160, ne, šitie atkrenta. 169, kas už, kas prieš, e, kas susilaiko atmesta. 170, kas už, kas prieš, pasitikrinkime. Abbiamo un PP. E, vienas, e, turime vienu balsu per daug iš EPP frakcijos. Baigiame balsuoti patvirtintą. 171 kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 172 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 173. Kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 174. Kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 175. A atkrenta. Dabar balsuokime dėl 175 B Jis yra suderinamas kaip papildymas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 177, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Toliau. 179, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pasitikrinkime. Ar jau visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Primta. 180 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 181 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 182 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 183. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 184. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 185. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 186. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 187. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 189. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Septintas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 190, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 191, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Man atrodo, kad lyg ir patvirtinta, bet pasitikrinkime. Avete votato tutti? No. Ar jau visi pabalsavote? viena, vienu balsu per daug iš neprisijungusių pusės. Baigiame balsuoti. Priimta. Dabar galime pereiti prie pirmo kompromiso. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko primta? 199. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko atmesta? Toliau du šimtasis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pasitikrinkime. Ar jau visi pabalsavote, baigiame balsuoti. Atmestas. 201. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestą. 203. Dvi dalis. Pirmoji dalis kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Antroji dalis kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 202. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Devintas kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Antras kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Trečias kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Ketvirtas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Penktas kompromisas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko priimti. Šeštas kompromisas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko priimti. Dabar 239 pakeitimas dvi dalis. Pirmoji dalis kas už, kas prieš, kas susilaiko pasitikrinkime. 239 pirmoji dalis. Ar jau visi pabalsavote, baigiame balsuoti? Priimta. Antroji dalis, tas pats 239 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pasitikrinkime. Ar jau visi pabalsavote, baigiame balsuoti? Atmestas. 240 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 242 dvi dalys. Pirmoji dalis kas už, kas prieš, kas susilaiko, pasitikrinkime. Ar jau visi pabalsavote, baigiame balsuoti? Primta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 245, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 241, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 244, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 246, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pasitikrinkime. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Ar jau visi pabalsavote, baigiame balsuoti, priimta. 247, kas už, kas prieš kas susilaiko priimta. 248, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 249, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 250, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 251, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 252, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 253, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 254, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Pirmas kompromisas. Ne, vienuoliktas. Vienuoliktas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 263, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 264, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Septintas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Dabar penkioliktas pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. Toliau 271. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 272, 273. Kas už juos, kas prieš, kas susilaiko, pasitikrinkime nelabai aiškus rezultatas. Avete votato tutti? Ar jau visi pabalsavote, baigiame balsuoti. Turime vienu balsu per daug iš EPP. Baigiame balsuoti. Priimta. Du šimtai septyniasdešimt ketvirtas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 275. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 276. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 277. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 278. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 280. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 283. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 284. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 286. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 285. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 287. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 288. Ne, šis atkrenta. 289. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 290. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 291. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 292. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 294, 293, 295 ir 309, kas už šios pakeitimus. Kas prieš, kas susilaiko primta. Toliau esantis pakeitimai atkrenta, periname prie 300 pakeitimo, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 301. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 302, 303, 304. Vienu įpū, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 310. Peter Lyza pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Toliau preambulė. 16 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 17, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 21, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 19, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 20. kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 18. atkrenta. Ne. Turime balsuoti dėl 18. Tai balsuokime, kas už 18, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 22. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 23. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 24. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 27. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 26. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 25. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 28. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 29. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 30. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 31. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 32. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 33. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 34. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 35. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. 36. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 43. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 38. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 39. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primtas. Pirmas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 37. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 41. Kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 42. Sako pirmininkas. Ne, pereikime prie 40. Kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Aštuntas kompromisas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Toliau 55 Dorfman pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 57 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 58 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 61 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmestas. 60. kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 59. kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. 62. kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 63. kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Devintas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Dabar pereikime prie Peterlyzės 78 pakeitimo, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 79 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 86 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 80 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 82, 84 kartu, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pasitikrinkime. vienu balsu per daug iš socialdemokratų frakcijos pusės. Baigiame balsuoti. Priimta. Toliau 85. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko priimta? 81. Kas už? kas prieš, kas susilaiko, pasitikrinkime. Vėlgi neaiški balsavimo dauguma. Ar jau visi pabalsavote, baigiame balsuoti, priimta. Dešimtas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Dabar pereikime prie 91 pakeitimo dvi dalis. Pirmoji dalis. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko primta? Antroji dalis. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko primta? 92. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko atmesta? 96. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 94. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 95. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 93. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 97. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, pasitikrinkime. Ar jau visi pabalsavote, baigėme balsuoti? Atmestam. 101. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Šimtasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 98. Kas už, niekas, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 102. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 103 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Šimtas ketvirtas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Šimtas penktas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Šimtas šeštas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Šimtas septintas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 108. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 5. Kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 109. Kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 110. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 111, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 112, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime. Ar jau visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Atmesta. Votiamo adesso. Dabar balsuokime dėl 114. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 115. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Dvyliktas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Toliau 126, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. 128, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. 127. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 129. Kas už, kas prieš, kas susilaiko pasitikrinkime. Avete votato tutti? Ar jau visi pabalsavote, baigiame balsuoti? Priimta. 130. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko atmesta? 131. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimta. 132. Kas už? Kas prieš? kas susilaiko atmesta. 133 kas už, kas prieš, kas susilaiko, lyg ir priimtas, bet pasitikrinkime. Avete votato tutti, c'è un PPE di troppo. Ar jau visi pabalsavote? Il voto è chiuso. Baigiame balsuoti. Priimta. 134. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 135. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 136. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 138. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 137. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, pasitikrinkime. Ar jau visi pabalsavote, baigiame balsuoti? Atmesta. Toliau 139 ir 140. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 141. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 142. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 143. Prašom like to remove the last sentence of a... Dėkui pirmininkė. Mes norėtume, kad iš 1.3 e, 43 pakeitimo būtų išbrauktas paskutinis sakinys, e, kur kalbama apie brandolinę pramonę ir, kaip sakė e, komisijos vadovas rugsėjo mėnesį 14 metais, ir kur kalbama apie projektus, kurie remia brandolinę veiklą. Ir tuo baigiama. Ar kas nors prieštarautų? Eh, alzatevi, se ci sono obiezioni vi alzate così ci siamo meno. E, pakelkite rankas, kad matyčiau, ar kas nors prieštarauja. Taip, matau, kad yra prieštaraujančių. Gerai, tai balsuokime dėl pradinės 143 pakeitimo versijos. Dėl pradinės originalios versijos. Kas už pradinę šio pakeitimo versiją? Kas prieš? Pasitikrinkime. Avete votato tutti? Ar jau visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Atmesta. Dabar Galutinis baigiamasis balsavimas dėl viso dokumento. Pradedame balsuoti. Avete votato tutti? Ar jau visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Sveikiname pranešėją. Iniziamo adesso il voto. Na, dabar pradėkime balsuoti. Dėl Bart Stas nuomonės apie TTIP susitarimą. Ir pradėkime nuo 16 kompromiso. Kas už 16 kompromisą? Kas prieš? Kas susilaiko primta? Dabar pereikime prie 14 kompromiso. Kas už 14 kompromisą? Kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtinta. 104 pakeitimas. E, kas už 104 pakeitimą? Kas prieš? Kas susilaiko? Primta. Toliau 13 kompromisas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Primta. 108. Gžip pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Aštuntas kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Toliau. Penkioliktas kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Toliau 26 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. Toliau 17 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. Toliau 148 kolegos Gyrek pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Toliau 149 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pasitikrinkime. Abbiamo un PPE di troppo. Vienu balsu per daug iš EPP pusės. Baigiame balsuoti. Primta. Toliau balsuokime dėl 156 pakeitimo, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Atrodo. 18 kompromisas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Toliau 180 Pirmas gardinį pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Toliau 182, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 19 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Votiamo adesso il compromesso. Dabar 20 pakeitimas, kas už 20 pakeitimą, kas prieš, kas susilaiko primta. Votiamo il compromesso. 21 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Toliau balsuokime dėl 247 pakeitimo. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, pasitikrinkime. Avete votato tutti? Ar jau visi pabalsavote, baigiame balsuoti, patvirtinta. Toliau 248, kas už, kas prieš, Aš siūlyčiau pasitikrinti, bet paskui paprašysiu, kad visi aiškiau keltumėte rankas. Dabar 248. Balsuokime. Ar jau visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Priimtas pakeitimas. Dabar balsuokime dėl 23b kompromiso, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 23 A kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. O dabar balsuokime dėl 12 kompromiso, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Toliau 24 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Dvidešimt penktas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Toliau 295 Kadenbach pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 22 kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 297 pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 298, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 300, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 27 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Toliau 313 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Preambulė. Pirmas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 43. Pakeitimas antroji dalis, kur yra suderinama, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pasitikrinkime. Avete votato tutti, il voto Ar jau visi balsavote, baigiame balsuoti. Priimta. O dabar balsuokime dėl antro kompromiso. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Trečias kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Ketvirtas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Penktas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Dabar balsuokime dėl devinto kompromiso, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Toliau, tryliktas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 14. Pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Toliau 11. Kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Toliau 16. Pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Šeštas kompromisas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Toliau 25. Kolegos nagiai pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko pasitikrinkime. Ar jau visi pabalsavote, baigiame balsuoti? Patvirtintas pakeitimas. Toliau 27 kolegos, kolegės girlink pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pasitikrinkime. Avete votato tutti? Il voto è... Ar jau visi pabalsavote, baigiame balsuoti, primta. Dabar balsuokime dėl 28 pakeitimo, kurį patikė kolegė Dalikas už, prieš, susilaiko primta. Toliau 10 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Dabar galime pereiti prie 32 pakeitimo, jis turi keturias dalis. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Antroji dalis, kas už kas prieš, kas susilaiko, pasitikrinkime. Avete votato? Ar jau visi pabalsavote, baigiame balsuoti. Primta. Trečioji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. Ketvirtoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Dabar 33 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pasitikrinkime. Ar jau visi pabalsavote, baigiame balsuoti. Patvirtinta. 34. Kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 35, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 36, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 37, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 39, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 40 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 41 kas už, 40, e, kas, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 42 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 46 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 47 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Septintas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 57, 56 pakeitimas, dvi dalis. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime. Ar jau visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Atmesta. Dabar galime pereiti prie antros dalies, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Toliau balsuokime dėl 60 pakeitimo, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta Pasitikrinkime. E, patvirtinta. 61 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Toliau balsuokime dėl 66, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Toliau 67, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 70, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 71, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Toliau 72, kas už, kas prieš. Pasitikrinkime. Ar jau visi pabalsavote, baigiame balsuoti. Atmestas pakeitimas. Toliau balsuokime dėl 78, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime. Jau visi ko gero pavargome ir rankas sunku pakelti. Ar jau visi pabalsavote, baigiame balsuoti. Atmestas pakeitimas. 79. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Bet gal pasitikrinkime. 79 votato tutti. Ar jau visi pabalsavote, baigiame balsuoti? Patvirtintas pakeitimas. 80 kas už, kas prieš, kas susilaiko. Lyg ir atmestas, bet geriau pasitikrinkime. Avete votato tutti? Ar jau visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Atmestas. Toliau 81. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmestas. Toliau 84. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmestas, bet pasitikrinkime. Ar jau visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Primtas. 86. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Primta. Ir dabar e, galutinis baigiamasis balsavimas dėl viso dokumento. Elektroniniu būdu balsuojame. Ar jau visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Primta. Sveikiname mūsų kolegą pranešėją. Prima di iniziare il voto devo comunicare. Puiku. Prieš pradėdami balsuoti, norėčiau pasakyti, kad 14a kompromisas buvo atsimtas. Ir kai kurie, nepaisant to, kad kai kurie frakcijos nariai jam buvo pritarę. Taigi mes dabar balsuosime tik dėl 14b kompromiso. Ir tai yra mūsų kolegos pedičinį pranešimas ir pradėkime iš karto nuo septinto e, kompromiso. Kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtintas. Toliau 105, kas už, kas prieš, susilaiko patvirtintas. 107, kas už, prieš, susilaiko atmestas. Pasitikrinkime elektroniškai. Visi balsavote jau? Baigėme balsuoti. Atmestas. 106 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmestas. 108 pakeitimas už. Prieš susilaiko patvirtintas. 109. Už, prieš, susilaiko patvirtintas. Aštuntas kompromisas. Kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 113 pakeitimas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime elektroniškai. Jau visi balsavote, balsavimas baigtas, patvirtintas. Dabar pereikime prie 114 pakeitimo. Prašau labai aiškiai kelti ranką. Suprantu, kad esate pavargę, tačiau vis tiek turime tinkamai suskaičiuoti balsus. Taigi 114 pakeitimas, kas už prieš susilaiko atmestamas. 115 pakeitimas už prieš susilaiko patvirtintas. 116 kas už prieš susilaiko patvirtintas. 117 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 118 kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 119 kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 120 kas už, prieš, susilaiko atmestas. 121 kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 16 kompromisas kas už, prieš susilaiko patvirtintas. 123 pakeitimas kas už, prieš patvirtintas. 124 kas už, prieš susilaiko patvirtintas. 9 kompromisas kas už, prieš susilaiko patvirtintas. Dabar pereikime prie 15 kompromiso. Kas už 15 kompromisą, kas prieš susilaiko patvirtintas. 131 pakeitimas. Kas už prieš susilaiko patvirtintas. 132 pakeitimas. Už prieš susilaiko patvirtintas. 133 už prieš susilaiko atmetamas. 134 pakeitimas. Kas už prieš susilaiko susilaiko, patvirtintas. 135 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 136 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, pasitikrinkime. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Patvirtintas. 137 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 138 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 139 už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 140 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, atmetamas. 141 už, kas prieš, susilaiko patvirtinta. 142 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko atmetamas. 143 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko patvirtinama. 144 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 145 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 146 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko atmetama. 147 kas už, prieš susilaiko patvirtinta. 148 kas už, prieš atsiprašo pirmininkas. Taip, 148 pakeitimas atmetamas. Dar kartą turime balsuoti 148. Kas už? Prieš. Susilaiko. Patvirtintas. 149. Kas už? Prieš. Susilaiko. Patvirtintas. 150. Kas už? Prieš. Susilaiko. Patvirtintas. 151. Pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Patvirtintas. 152. Pakeitimas. Kas už? Prieš prieš, susilaiko, patvirtinta 153 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta 154 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas 155 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta 156 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmetamas. 158. Kas už prieš susilaiko patvirtintas. 159. Kas už prieš susilaiko patvirtintas. Dabar periname prie 166 pakeitimo. Kas už prieš susilaiko atmetamas. 165. Kas už prieš susilaiko, pasitikrinkime elektroniškai. Visi balsavote? Baigiame balsuoti. Patvirtintas. 167. Kas už? Prieš? Susilaiko. Atmetamas. 168 pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaiko patvirtintas 169. Kas už? Prieš. Susilaiko patvirtintas 170 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko patvirtintas 171 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko patvirtintas 172 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko patvirtintas 173 pakeitimas, kas atmestas. 174, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. 175, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. 176 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. 177 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta 178 pakeitimas, atmes, atkrinta 179. Dabar kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 180 už, prieš, susilaiko, atmestas. 181 kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 182. Kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. Taigi, dabar yra pateiktas pasiūlymas dėl pakeitimo žodžių pranešėjų žodis e, rašoma, kad reikia pripažinti, kad piliečių iniciatyvų vertė, e, pavyzdžiui, Europos pacientų teisių hartija būtų pagrįsta e, pagrindinių teisių hartija ir kad e, kiekvienais metais būtų organizuojami metai, kviečia komisiją ir valstybės narės teikti pritarti Europos pacientų dienos rengimui vietinių, nacionalinių ir ES lygmenių. Nėra prieštaravimų, tuomet balsuokime dėl žodinio pakeitimo, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtintas. Toliau pereiname prie 183 pakeitimo, kas už, prieš susilaiko atmesta 184, kas už, prieš susilaiko patvirtintas. 185 pakeitimas. Ne, o dėl jų nebalsuojame. 186 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 187 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 188 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 189 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 190, ne, regis dėl jo nereikia balsuoti. 191, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 192, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta 193. Ne, 195. Kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 196. Kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 197. Kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 198, kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 199, kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 200, kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 201, kas už, prieš, susilaiko, atmestas. Mm, dėl 202 nebalsuojame, 203. Kas už? Prieš? Susilaiko patvirtintas. 204. Kas už? Prieš? Susilaiko patvirtintas. 205. Kas už? Prieš? Susilaiko patvirtintas. 206. Kas už? Prieš? susilaiko patvirtintas. 207. Kas už? Prieš. Susilaiko. Pasitikrinkime elektroniškai. Jau visi balsavo, baigėme balsuoti. Atmestas. Pereiname prie 208 pakeitimo, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. Trečias kompromisas, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. Aštuonioliktas, kas už, kas prieš atmestas. 211, kas už, prieš susilaiko patvirtintas. 212. Kas už? Atmestas, jeigu 210 patvirtinamas. Toliau 213. Kas už? Prieš susilaiko patvirtintas. 214. Kas už? prieš, susilaiko patvirtintas. 215, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 216, kas už, prieš, susilaikom, atmestas. 217, kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 218, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 219, kas už, prieš, patvirtintas. Dešimtas kompromisas, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. Toliau pereiname prie 224, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 225, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas patvirtintas 226, kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas 227, kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas 228, kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 229 iš dviejų dalių, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas, antroji dalis, kas už, prieš, Pasitikrinkime elektroniškai. Visi balsavote. Baigėme balsuoti. Patvirtintas. Toliau 230 pakeitimas už, prieš susilaiko patvirtintas. 11 kompromisas. Kas už? Prieš susilaiko patvirtintas bet turime balsuoti už antrąją dalį. Ir tai yra 232 pakeitimas ir jis dera su 11 kompromisu, kas už antrąją 232 pakeitimo dalį. Kas prieš susilaiko atmesta. Toliau 239 pakeitimas, kas už prieš susilaiko, pastikrinkime elektroniškai. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Atmestas. 240 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 12 kompromisas kas už, prieš susilaiko patvirtintas. O dabar pereiname prie e, pakeitimo 256. Kas už? Prieš susilaiko atmestas. 259 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. E, 13 kompromisas. Kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. Dabar pereiname prie 266, kas už, prieš, susilaiko atmestas. Už 270, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 271. Kas už? Prieš. Susilaiko patvirtintas. 272. Kas už? Prieš. Susilaiko patvirtintas. 273. Pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko atmestas. 274. Pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko atmestas Atmestas. 14b kompromisas. Kas už? Kas už 14b kompromisą? Prieš? Susilaiko? Patvirtintas. Dabar periname prie 280 pakeitimo. Kas už? Prieš? Susilaiko? Atmestas. 281 pakeitimas. Kas už? Prieš? susilaiko patvirtintas. O dabar 286 pakeitimas kas už, prieš susilaiko patvirtintas. 287 pakeitimas kas už, prieš susilaiko patvirtintas. 288 pakeitimas kas už, prieš susilaiko patvirtintas. 289 kas už, prieš susilaiko patvirtintas. 290 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 291 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 292 pakeitimas su pakeitimu, kuris pateiktas žodžiu, jį pateikė e, Pier Nikola Pedičinį ir rašoma, kad sumažinti antibiotikų naudojimą gyvūnams siekiame sumažinti metafilaksis poreikį. Tai yra vaistai, kurie yra skirti gyvūnams, turi būti skirti naudoti sergantiems gyvūnams ūkiuose siekiant išvengti infekcijų, naujų infekcijų atvejų. Taigi balsuokime už 292 su e, žodiniu pakeitimu. Kas už, kas prieš, susilaiko patvirtinta. Tikriname elektroniškai. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Patvirtintas. 293. Toliau 293. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Toliau 294. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 296. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Dabar pereikime prie 297, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 298, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Toliau 299, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 300, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 301. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 302. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 303. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 304. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 305 305. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, pasitikrinkime. Ar jau visi pabalsavote, baigiame balsuoti. Primta. Toliau. 306. Kas už, kas prieš, Kas susilaiko? Primta. 307. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. 308. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. 309. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Primta. 310. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko atmesta? 311. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Pastikrinkime. Ar jau visi pabalsavote? Vienu balsu per daug iš EPP frakcijos pusės. Patvirtintas pakeitimas. Dabar galime pereiti prie kito pakeitimo. Kalbama be mikrofono, vertėjai dėja nieko negirdi. No. Eh, no, no perché credo. per me ci sono 69 schede e 69. 69 kortelės buvo panaudotas ir yra 69 balsai. Taigi viskas teisinga. Dabar galime pereiti prie 312 pakeitimo. Ne, 313. 313. Balsuokime, kas už. Kas prieš. Kas susilaiko, pasitikrinkime. Ar jau visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Primta. Toliau 314. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Primta. Toliau 315. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Primta. Dabar 316. Kas už? Kas prieš? kas susilaiko priimta. Toliau 317, e, kas už, prieš, susilaiko priimta. 318, kas už, prieš, kas susilaiko atmesta. 319, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 320, kas už, už kas prieš, kas susilaiko atmestas. 321. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primtas. 323. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 324. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Toliau 3276, kas už, prieš susilaiko primta. 327, kas už, prieš susilaiko primta. Toliau 328, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 329, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Toliau pakeitimas kurio numeris 330, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 331, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 332, kas už, ne, ne. Turime perėti prie 334. Taigi 3, 3, 4 Peterlyza pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 335, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimtas. Toliau preambulė. Pirmas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Antras, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Trečias, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Ketvirtas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Penktas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Šeštas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Toliau. Septintas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pasitikrinkime. Septintas pakeitimas. Ar jau visi pabalsavote, baigiame balsuoti. Primtas pakeitimas. Aštuntas kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmestas. Devintas kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmestas. Dešimtas kas už, kas prieš, kas susilaiko, pasitikrinkime. Dešimtas pakeitimas. Ar jau visi pabalsavote, baigiame balsuoti. Atmestas 34 už 34 prieš, taigi atmestas. 12 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Toliau. 14. Ne. Pirmas kompromisas. Kas už? Kas prieš, kas susilaiko primta. Toliau 20. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 21. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 22. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. Toliau. Ketvirtas kompromisas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 27. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primtas. 28-29 kartu, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Nemačiau nei vieno socialisto keliant ranką, taigi turiu tam tikrų abejonių. Dar kartą balsuokime, kas už šios pakeitimus, kas prieš, kas susilaiko primta. Dabar galime pereiti prie 31. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 32. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Toliau 33. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. 34. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, primtas. 35. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, pasitikrinkime. 35. pakeitimas. Ar jau visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Atmestas. Toliau antras kompromisas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primtas. O dabar 37. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primtas. 38. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. 39. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primtas. 40. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primtas. Toliau. 42. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primtas. Dabar 52. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Toliau 53. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Dabar 57. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 58 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 59 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 60 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Toliau penktas kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Dabar 65. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Toliau 66 pakeitimas. Jis sudaro dvi dalis. Pirmoji dalis kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Antroji dalis kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Dabar 67 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Toliau 68, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 69, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 70, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 71, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 72, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 73, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 74 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 75 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 76 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Toliau šeštas kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. O dabar balsuokime dėl 84 pakeitimo, kurį pateikė kaputo. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 85 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 86 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. Toliau 87 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas. E, pasitikrinkime. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Ar jau visi pabalsavote, baigiame balsuoti patvirtintą. 88 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 89 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 90 kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 91. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Toliau 93. Devyniasdešimt trečias, kas už, kas prieš. Pasitikrinkime. 93 pakeitimas. Ar jau visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Atmestas. Devyniasdešimt ketvirtas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Devyniasdešimt penktas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 96. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 30, 97 ir 98. Jie yra vienodi, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Toliau 99. jau pabalsavome ir dėl 99, nes jis buvo identiškas, toks pat kaip ir 30, 30 ir kiti. Šimtasis, kas už, kas prieš, kas susilaikė, pasitikrinkime. Šimtasis pakeitimas. Avete votato tutti? Ar jau visi pabalsavote, baigiame balsuoti? Priimtas. Dabar baigiamasis balsavimas, jis vyks elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. Il voto è chiuso. Baigiame balsuoti. Priimta. Sveikiname pranešėją, nes Dokumentas buvo patvirtintas vienbalsiai Dear colleagues, we should continue. Kolegos, tęsime darbą. Prašau, kad tie, kurie nori išeiti iš salės, tą padarytų greitai ir kaip galima tyliau. Ir pradėsime dabar svarstyti kitą klausimą. Visi matome, kad laikas bėga, jo neturime daug, prašau e, paskubėti tų, kurie nenori dirbti posėdėje, išėti kaip galima greičiau, padarykite tą. Kalbėsime apie tam tikrų teršalų e, išlakų ribojimą iš e, vidutinio dydžio kūrą deginančių renginių ir suteiksiu dabar žodį pranešėjui Andžiai Gžyb. Ačiū pirminkė. Aš pristatęs jau esu jums savo pranešimo projektą. E, tą padariau anksčiau per komiteto posėdį, bet mes tuomet neturėjome laiko pakankamai padiskutuoti. Bet e, sulaukėme 418 pakeitimų, e, įskaitant 121 pagrindiniam tekstui ir kitus priedams teksto. Aš pats pateikiau nemažai pakeitimų pranešimo projektui. O šiandieną ITRE komitetas balsuoja dėl nuomonės, dėl šios direktyvos, tikriausiai dar netgi dabar vyksta balsavimas dar. Iš viso yra 476 pakeitimai mūsų komitete pateikti. ITRE taip pat pateiks dar daugiau pakeitimų savo ruoštų. Po pirmojo apsikeitimo nuomonėmis neturėjome laiko, kaip sakiau, pakankamai pakalbėti apie pasiūlymą ir šiandien laiko gali pritrūkti. Tačiau noriu pasakyti Jums, kad e, vyko jau pirmieji sustikimai su šešėlinės pranešėjais. Visi šešėliniai pranešiai e, gaus e, kompromisinių pakeitimų tekstus prieš e, kitus sustikimus. Mes kalbame apie labai specifinius techninius klausimus. Tačiau, kai diskutavome su šešėliniais pranešėjais, sutarėme, jog galėtume susiaurinti uh, apriepti, pasirinkti maždaug dešimt sričių, kur galėtume ieškoti kompromiso. Ir tai vis tik tai galbūt reikš daugiau negu dešimt kompromisinių pakeitimų, bet reikia pasakyti, kad ketvirtadienį vyks kitas šešėlinių pranešėjų susitikimas. Šiandien turėjome sutikti, bet trūksta laiko. Yra kitų problemų, dėl to turėjome nukelti mūsų posėdį į ketvirtadienį. Aš tikiu, kad pavyks mums patvirtinti pranešimo projektą pagal numatytą tvarkaraštį ir jeigu taip atsitiks, tai tuomet gali mums pavykti su taryba susitarti iki vasaros atostogų. Bet jeigu mums nepavyks e, dirbti pagal tvarkaraštį, tada viskas nusitęs ir tęsime darbus po atostogų vasarą tiek norėjau pasakyti ir jeigu turėsite klausimų, tai mielai atsakysiu juos. Dėkoju dabar šešėliniai pranešiai, pirmiausiai socialistų atstovas ponas Dofoli, nes pono Paulučiai, kuris yra šešėlinis pranešės, nėra. Ačiū pirmininkė. Mano e, kolega negalėjo dalyvauti posėdėje, jis labai atsiprašo ir manęs pap, jis paprašė jį pavaduoti. E, visų pirma, jo vardu norėčiau e, padėkoti ir pranešėjai, ir šešėliniams pranešėjams už visą darbą, derantis ir dėl galimų kompromisų dėl pakeitimų. Jis pritarė tam, kad būtų pakoreguota direktyva ir kad į direktyvą būtų įtraukta galimybė registruoti ir įtraukti galimybę ir ne tik dėl e, e, registravimo, bet ir praneši, pranešimų teikimo. Taip pat e, mums svarbu, kad būtų sukurta ir nuostata dėl informavimo tais atvejais, kai yra išduotas leidimas arba autorizacija. Toliau dėl galimų išimčių, kam jas būtų galima taikyti. E, reikėtų e, užtikrinti, kad šis teisės aktas nesidubliuotų su kitais teisės aktais. Taip pat mes manome, kad e, reikėtų užtikrinti ir linijinį derinimą su kita direktyva, kuri taikoma pramoniniams renginiams. Ta direktyva taikoma didesniems renginiams ir panašios taisyklės gali būti taikomos ir mažesniems renginiams, būtent dėl kurių dabar ir deramės. Frakcija kol kas dar nepatikė konkrečių pakeitimų, mums norėtų sužinoti, ką apie tai mano komisija, Europos komisija. Ypač mus e, domina pakeitimai susiję su e, pramoninių emisijų direktyvos antruoju ir penktuoju e, skyriais. Taip pat įdomu, ką mano komisija apie emisijas, emisijas, kurias išskiria turbinos, garo turbinos. E, manau, kad reikėtų e, orientuotis į įrenginių e, naudojimo laikotarpį, kuris apimtų 15-20 metų. Dėl įrenginių registravimo mes manome, kad per trejus metus E, reikėtų e, e, užregistruoti įrenginius, kurių galingumas neviršė 5 MW. Taip pat mums labai svarbu, kad būtų pakankamai laiko visų procedūrų įgyvendinimui. Po to, kai jau egzistuojantis renginys yra užregistruotas, per dviejus metus reikėtų užtikrinti, kad jis atitinka reikalavimus. Kolega Pauliuči parengs techninį dokumentą, bendradarbiaudamas su kitais šešėliniais pranešėjais. Dokumentas, e, sustikimas su kitais šešėliniais pranešėjais turėtų įvykti ketvirtadienį. Taip pat e, dėl emisijų ribų. E, apie tai kalbama pasiūlymo antrame ir trečiame prieduose. Mes. E, nenorime užbėgti už akių komisijos atliekamam poveikio vertinimui. Vis dėlto mums tikrai įdomu sužinoti, ką komisija mano apie pasiūlymą įtraukti įvairias ribinės vertes e, skirtingiams taršalams, pavyzdžiui, gyvsidabriui ir kitiems. Buvo siūlytos skirtingos ribinės vertės Taip pat buvo siūlyta įtraukti ir kitas medžiagas, bet dėl jų dar nebuvo atliktas poveikio vertinimas. Ir galbūt dėl to reikėtų e, atlikti naują poveikio vertinimą. Toliau. E, dėl kitų kolegos Pauliučių pakeitimų. Ten kalbama apie e, eksploatavimo laikotarpius. Mes siūlome 500 valandų, kaip ir komisijos pasiūlyme, bet mes norėtumėm, kad būtų atsižvelgta į trejų metų vidurkį. E, tokiu būdu e, būtų lengviau gyvendinti šią direktyvą. Taip pat turime ir dar porą pasiūlymų. dėl kai kurių įrenginių įtraukimo į direktyvą. Pavyzdžiui, nauji ir jau egzistuojantis įrenginiai, jeigu jie e, naudoja tą patį kaminą teršalams išmesti, tai tokie renginiai turėtų būti laikomi kaip vienu įrenginiu. Ir jiems turėtų būti vienodai taikoma ši direktyva. Taip pat mes norėtumėm jog e, tais atvejais, jeigu, pavyzdžiui, e, e, įrenginyje buvo atlikta esminių pakeitimų, kaip kad yra numatyta ir industrinių įrenginių direktyvoje, tuomet toks įrenginys turėtų būti laikomas nauju, o ne jau egzistuojančiu įrenginiu. Ir jam turėtų būti taikomos naujiems įrenginiams taikomos ribinės išmetimų vertės. Dabar dėl emisijų kontrolės ir stebėsenos, apie tai kalbama ketvirtame priede. Mes siūlome, kad e, ir e, anglės e, monoksido emisijos būtų stebimos siekiant sukaupti pakankamai duomenų, kurie praverstų teikiant naują teisėkuros pasiūlymą. Jeigu ir taip pat mums atrodo, beje vis dar kalbu apie stebėseną ir kontrolę, mums atrodo, kad atskiros valstybės narės galėtų teikti prašymą dėl nuolatinių kai kurių įrenginių emisijų stebėjimo, jeigu tai būtina. Dabar dėl e, periodinių įrenginių patikrinimo E, komisija siūlo 3 metus renginiams nuo 1 iki 20 MW ir e, e, kasmet, jeigu viršėma 20 MW, mes siūlytumėm, kad kasmet būtų atliktas patikrinimas tiems renginiams, kurie viršė 5 MW kompetitingos institucijos turi registruoti visus duomenis ir užtikrinti prieinamumą prie tokių duomenų. Aš noriu pasakyti, kad kolega Pauliuči e, yra pasirengęs e, bendradarbiauti e, su kitais šešėliniais pranešėjais ir tikisi, kad per artimiausias savaitės pavyks susitarti, nes kaip žinia, gegužės mėnesį jau turėtų vykti balsavimas. Ačiū. Thank you very much. Uh, now we continue. Labai ačiū, tęsime. Tačiau noriu kai ko jūsų paprašyti. Dar penki šešėliniai pranešiai nori pasakyti ir kiti penki nariai. Būkime e, mandagus kitų atžvilgių ir kalbėkime, kaip galime trumpiau, apibendrinkime savo pasisakymus. Kitas ekar e, šešėlinė pranešėja Jadviga Višnievska. Labai ačiū. Gerbiamas pirmininkė. Pono Žybo pranešimui pateikta keturiš, labai daug, e, virš 400 pakeitimų, neturime daug laiko, taigi aš tik pakalbėsiu apie tai, kas mums yra aktualiausia, kam pritarsime, kam ne. Noriu pasakyti iškart, kad nepritarsime tam, kad būtų įtrauktos naujos medžiagos į direktyvos aprėpti, komisija yra pasakiusi, kad sunkiųjų metalų e, problema ir anglies oksido e, problema išspręsta yra. Žinome, kad kai kurios emisijos susijusios ne tiek su pramonė, kiek su žemės ūkiu, pavyzdžiui, 90 procentų kai kurių emisijų. Taigi, mes e, siūlome proporcingai įdėkti apribojimus, suvaržymus atsižvelgiant į realybę ir plėsti direktyvos e, apriepti nebūtų tikslinga. Taip pat laiko e, apribojimai tokiems renginiams e, šie renginiai dažnai nepatenka į apriepti 300 šimtai valandų per metus tiek yra siūloma, bet tai nėra net dvi savaitės, nes tau net dviejų savaičių nuolatinio darbo, tai yra nepakanka mas e, kiekis. Taip pat reikėtų žiūrėti, kaip paskaičiuoti vidurkius per keletą metų, nes tokie įrenginiai gali būti naudojami e, su didesniu ar mažiau, mažesniu pajėgumu, priklausomai nuo tam tikrų sąlygų. Taip pat nepritarėme, kad trečiasis priedas būtų privalomas taip, kaip kad siūlo komisija tą formą. Tai e, reikštų didesnės sąnaudas e, įgyvendant trečiąjį priedą arba sukurtų situaciją, kai tarp realybės ir e, teisės akto atsirastų dar didesnis atotrukis. Mes e, pateiksime pasiūlymų ir, pavyzdžiui, dėl įrenginių sąrašo, kuriems netaikoma direktyva, galėsime pasiekti kompromisą dėl leidimų registravimo, atskaitomybės, e, agregavimo ir taip toliau. Taip pat norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į vieną labai svarbų dalyką, tai yra emisijų dydžiai išdėstyti antrame priedė. Mes girdėjome argumentų, kad nereikėtų dėrėtis su taryba, tačiau aš noriu atkreipti jūsų dėmesį į štai, kad technologijos naudojamos skirtingose šalyse yra skirtingos ir ištekliai nevienodi šalyse. Taigi būtų labai sudėtinga nustatyti emisijų lygmenį visoms šalims. Tokie e, lygiai e, galėtų įsigalioti tik po labai išsamių diskusijų tarp ekspertų atsižvelgiant į valstybių narių specifiką. Europos parlamentas to negali daryti, e, Reikia e, tokias diskusijas organizuoti tik taryboje. Aš e, manau, kad mums reikia e, diversifikuoti ribas, atsižvelgiant į pajėgumus renginių ir tai turi būti pagrindas mūsų darbo parlamente, nes kitaip mes galime uh, E, patvirtinti emisijų lygį, kuris gražiai atrodys popieriuje, bet bus vargiai įgyvenimas bent jau kai kuriuose valstybėse narėse. Atsižvelgite į tai. Nepamirškite, kad e, šalys yra skirtingos. Ir šalis, kurios e, nori griežtesnių ribų, galėtų jas pasitvirtinti, bet reikia taikyti bendrus reikalavimus ES lygmenių. Ponas Heitėme Aldė Žišinsanšėjas. Ačiū pirmininkė, ačiū pranešiai. Mes labai neblogai padirbėjome e, šešėlinių pranešėjų sustikime, nors e, frakcijų pozicijos yra nevienodos. Norėčiau išreikšti vieną nuogastavimą. Tai yra dvigubas reglamentavimas, ekodizainų e, ir emisijų direktyvos egzistuoja, taigi atsiranda dviejos taisyklės. Taip pat e, yra tam tikrų spragų ir išimčių. Mes e, norime, kad nebūtų dvigubo reglamentavimo taikant ir pramonės emisijų direktyvą, bet yra tam tikrų spragų, nes pagal tą direktyvą galima gauti išimčių, e, kurios nepasiteisina Ir e, tai taip pat netitinka tų pasiūlomų, e, pasiūlytų emisijų verčių išdėstytų antrame prie, e, priedė. E, taryba antrame straipsnė numato daug išimčių, parlamentas taip pat siūlo kai kurias reikia atsargiai žiūrėti, tas išimtis reikia žiūrėti kiekvieną atvejį atskirai, nes kai kas pasiteisina, kai kas ne. Mes turime labai atsargiai žiūrėti, ar nereikėtų pradėti plėsti apriepties to komisijos pasiūlymų. Uh, Taip pat noriu pasakyti, kad nenorėčiau kalbėti apie ribinės vertės, nereikėtų parlamentui gal mm, imtis tų dalykų, nes misijų direktyvoje nelgiamės būtent taip ir daug nelietėme e, tų ribinių verčių. Matau, ką galvoja mano frakcijos kolegos apie biomasės įrenginius, e, tai reikia pasižiūrėti, tačiau e, į priedus nereikėtų mums lysti, bent jau kol kas. Kitas dalykas - įgyvendinimo terminai. Reikėtų galbūt griežtesnius taikyti terminus, negu kad siūlo komisija ir anksčiau pradėti įgyvendinti reikalavimus dėl um, E, veikimo valandų turėtų būti taikomi reikalavimai tik tai ypatingais atvejais ir reikėtų griežčiau apibrėžti, kas yra tie ypatingi atvejai, kad nebūtų uh, taikomos šios išimtis įprastoms procedūroms veikimo. Dėl uh, centrinio šildymo žinau, kad tai labai svarbu yra uh, kai kurioms valstybėms narėms ir galbūt pranešėjas galėtų kai ką pasiūlyti dėl peržiūros, tai taip pat svarbu, manau, kad labai pavojinga yra kalbėti apie tai ir e, reikėtų e, galbūt net pagalvoti ar neišbraukti peržiūros nuostatos. E, GUE vardu Stefanija Torės. Labai ačiū, norėčiau padėkoti pranešimui ir visiems, e, kurie dalyvauja rengiant šį dokumentą. E, norėčiau pasakyti, kad beveik pusė milijono žmonių miršta be laiko dėl to, kad oro kokybė prasta yra Europoje. Ir iš tikrųjų susidurėme su labai rimta problema, nuo kurios kenčia milijonai žmonių. Nuo tarš, kalbu apie taršą ypač įvairiose zonose, kur e, intensyvūs darbo metodai taikomi ir atrodo, kad trūksta politinės valios įveikti šiai problemai. Mes turėtume įdėkti konkrečias priemonės taršai sumažinti ir daryti tą efektyv, efektingai, efektyviai e, piliečiai piliečiams e, yra daug neiškumų, nepakankamai skaidrumo ir komisija nedirba pakankamai gerai, nestebi ar, komis, ar valstybės narės deramai vykdo savo prievalės. Mes matome, kad skirtingos socialinės grupės kenčia nuo e, labai rimtų pasiekmių e, susijusių su tuo, kad trūksta priežiūros reikia kažkaip išeiti iš šios ekologinės krizės, reikia e, kovoti su struktūrinėmis e, priežastimis šių problemų. Reikia taip pat imtis priemonių prieš e, įmonės, kurios atsakingos už taršą, kad jos mokėtų, o ne piliečiai už savo sveikatą arba savo sveikatos sąskaitą. Tai yra prioritetas mums. Ir taip pat e, pagrindinės korporacijos, didžiausios įmonės turi e, prisimti atsakomybę. Valstybės narės turi užtikrinti, kad e, sąnaudos skirtos teisės aktų įgyvendinti neatsilieps neigiamai piliečiams. Ačiū. Dėkoju. Dabar ponė Hawkin. Žaliųjų vardu. Ačiū. Turiu atsiprašyti Rivesi kolegės vedu, nes aš pasisakau e, vietoj jos, sako ponia Auken. E, Vidutinio dydžio deginimo įrenginiai e, prisideda prie sveikatos problemų 400 tūkstančių, net daugiau žmonių miršta be laiko ir šis sektorius nėra deramai reglamentuojamas emisijų reglamentavimas e, šioje srityje yra taupi, taupi išeitis, kuri e, leis mums pasiekti gerų rezultatų per ateinančius metus. E, užtikrinsime geresnę sveikatą, taip pat bus sukurtos vienodos sąlygos atitinkamai pramonė, paskatintos bus inovacijos ir sukurta dar, daugiau darbo vietų Europoje. Taip pat Manome, kad komisijos pasiūlymas turi būti sustiprintas, reikia daugiau ambicingų tikslų siekiant apsaugoti piliečių sveikatą ir mažinti išimčių ar spragų skaičių. Mes su kolegomis iš kitų frakcijų pateiksime pasiūlymų tam, kad būtų įvesti griežtesni ribiniai reikalavimai ir kad būtų apimtas, pavyzdžiui, gypsidabris ar kiti e, taršalai. E, E, iš vidutinio dydžio įrenginių. Taip pat e, buvo veiksmingumo reikalavimai iš pramonės emisijų direktyvas būtų pašalinti ir tai kelia problemų. Uh, E, reikėtų, kad tokie renginiai patektų į atvartinių taršos e, leidimų sistemą. Kol kas taip nėra, netaikomi ir ekodizaino reikalavimai tokiems nedidžiai renginiams. Reikia užtikrinti e, minimalius standartus, atsižvelgiant į techninę būklę, techninę pažangą šioje srityje. Ačiū. The... Ačiū. FDD. Petičinė. Ačiū pirmininkė, aš kalbėsiu trumpai. Visų pirma, noriu padėkoti pranešėjų už visą nuveiktą darbą, renkiant šį tikrai labai techninį pranešimą. Pranešimas yra labai svarbus, norint išsaugoti gyventojų sveikato, taip pat ir įmonių konkurencingumą. Mes manome, kad e, oro kokybės e, paketas yra labai svarbus, norint mažinti emisijas, saugant aplinką. 2030 2020 metais jau turi būti pasiektos tos ribos, kurias, e, teikia, kurias rekomenduoja Pasaulio sveikatos organizacija dėl e, stebėsenos ir kontrolės. E, tai turėtų būti daroma viešai ir taip pat, kaip kad reikalama Orhus konvencijoje, tokia informacija turėtų būti teikiama visuomeniai. E, mes, aš pritariu pakeitimams dėl labiau ribojančių emisijų. E, taip pat e, pasisakau už tai, kad reikėtų labiau riboti gyvsidabrio, metano, e, amoniako ir kitų taršalų išmetimus. Ačiū. We start, uh, a... Uh, Dabar žodį suteiksime nariams. Pirmiausia, ponai Florence suteiksiu žodį. Uh, bet paprašyčiau jūsų turėti galvoje, kad šiandien neturime daug laiko, taigi labai prašau jūsų kalbėti nelgiau kaip dvi minutės. Ačiū, supratau. Aš visų pirma noriu pasiterauti štai ko. Ar mes norime e, kovoti su oro tarša ar ne? Man atrodo, vienintelis manomas atsakymas yra taip. E, šiuo metu Europoje nėra taisyklių e, įrenginiams nuo 1 iki 50 e, megavatų. Jeigu tam irgi norima taikyti išimtis, tai ir mano šalyje ar kaiminėse šalyse nepavyks nieko nuveikti. Ir taip pat man rinkėjams e, labai sunku paaiškinti, kad e, štai Vokietija e, imasi veiksmų, stengiasi kažką pakeisti, o naujos valstybės narės ne. Aš manau, kad mes visi turėtumėm būti ambicingesni. Bet galbūt nereikėtų versti visko aukštinkojomis, jeigu bus nustatyti pernelik ambicingi tikslai, tai, na, kažin ar juos bus įmanoma pasiekti. Uh, bet svarbu, kad visi imtųsi veiksmų, kad neatsitiktų taip, kad vienos valstybės kažką darys, o kitos nedarys nieko. Aš esu vienas iš tų, kurie reikalauja e, pačių griežčiausių standartų, bet e, e, neįmanoma priboti taršalų sklidimo ore taršalai sklinda į visas valstybės narės ir į Belgiją ir į, e, į Lenkiją. Taigi labai svarbu, kad e, visi imtumėmės veiksmų ir siektumėm kompromisu. Ačiū, ponė Grostet. Dėkuoju, gerbimas pirmininkė. Iš tikrųjų, labai sunku suderinti sveikatos apsaugą ir išvengti dvigubo reglamentavimo, taip pat išlaikyti konkurencingumą, nepamirštant mažų ir vidutinių įmonių, neįvesti pernelik didelių e, kaštų. Apie tai kalbėjo Hein, e, ponas Florensas, e, Heinz Karl Florens ir reikia visų tų dalykų nepamiršti. Norėčiau padėkoti pranešėjai, nes man atrodo, kad jis labai pragmatiškai e, žiūri į direktyvos pasiūlymą. E, reikėtų e, tam tikro lankstumo mažesnėms, mažesnėms renginiams, kurių yra mm, energetinė Energetinė galia yra mažesnė negi 5 MW. Taip pat Reikia galvoti, kaip įdėkti švarios energijos e, išteklius, platesnį jų vartojimą ir tas užtrunka šiek tiek ilgai. E, pateiksime keletą pakeitimų, kad būtų e, galima užtikrinti mm, tam tikrą vientisumą, e, pavyzdžiui, tarp reikalavimų pramonės emisijams ir e, vidutinio dydžio kūrą deginančių įrenginių. Manau, kad visą tai prisidės prie geresnio pasiūlymo. Ačiū. Dabar ponas Lankė. Ačiū pirmininkė. Norėčiau susitelkti tik ties vieną šio pasiūlymo dalimis, būtent prie 125 pakeitimų dėl dizelinių variklių, kurie naudojami platformose jūrose, jūroje. Ir šias pakeitimas buvo pateiktas dėl to, kad e, Šiaurės jūroje dirbančios naftos įmonės dėl to yra labai susirūpinusios, dėl to, kokį poveikį ši direktyva turės darbo vietoms, gamybai ir apskritai visai pramoniai. E, pramoninių išmetalų direktyvoje ir yra nurodytos išimtos, išimtys ir dauguma tų platformų E, jau yra įtrauktos į tą dokumentą. Taigi mes turėtume elgtis nuosekliai. E, komisijos poveikio vertinime nėra nieko rašoma apie tą sektorių, kuris veikia jūroje. Ir tai yra gaila. Vicepirmi, komisijos vicepirmininkas Timermanas teigė, kad e, išimtys neturėtų būti daromos, nes priešingo atveju visa pramonė bus perkelta į jūrą, bet čia tikriausiai buvo pajokauta. Naftos sektorius, sektorija dirba labai daug žmonių, ne tik mano rinkimo apygardoje, bet ir visose šalyse esančiose prie šiaurės jūros. Ir dešimtis tūkstančių darbo vietų gali būti prarasta. Ir e, žinoma, kai kas abejoja, kam reikalingos išimtys, bet 2013 metais sieros dioksido, azotoksido e, buvo išmesta tik 2,5, 0,5, 0,3 ir, ir, ir kiti ir kiti kiekiai, tai sudaro tokią mažą dalį visų išmetalų, kurie išmetami Junktinėje karalystėje. Taigi kiekiai nėra dideli ir todėl norėčiau paprašyti komiteto pagalvoti apie tai ir pritarti šiam konkrečiam pakeitimui, kurio numeris 125. Ačiū toliau, ponė Konečna. Ačiū, pirmininkė. Įžangai norėčiau. Žangoje norėčiau padėkoti komisijai už pateiktą pasiūlymą dėl vidutinių, vidutinio dydžio kūro deginančių įrenginių. Mes dabar siekiame ne tik sumažinti išmetalus, iš tikrųjų tai ne tik dideli įrenginiai išmeta didelius kiekius teršalų. Labai trumpai norėčiau pristatyti savo pateiktus pakeitimus. Pats svarbiausias dalykas tai yra poreikis sumažinti emisijas kad tai būtų realu ekonominė prasme ir kad būtų galima tam pritarti. Manau, kad komisijos pirminės pasiūlymas yra per daug ambicingas ir tai reikštų, kad daugelie šalyje reikėtų padidinti investicijas, padidėtų išlaidos kad būtų gyvendintos priemonės. Pavyzdžiui, Čekijos Respublikoje tai reikštų visiškai nepriimtina e, šilumos išlaidų padidėjimą namų ūkiams. Ir būtent todėl reikėtų pasitelkti pirminės priemonės. Manau, kad jas reikėtų gyvendinti kuo greičiau. E, būtų gerai, kad Europos parlamentas patvirtintų tokias ribas, kurias būtų galima pasiekti greitai, kad nereikėtų daugybės išimčių Dar vieną pasiūlymą esu pateikusi, kad būtų tos ribos atskirtos į kategorijas atsižvelgiant į deginimo įrenginių dydį. E, norėčiau paminėti 370 ir 372 pakeitimus, kuriais siekiama sumažinti Europos ES komisijos įgaliojimų, siekiant užtikrinti šio pasiūlymo skaidrumą, nes jeigu ateityje norėtume pakeisti šią direktyvą, tai tai turėtų daryti parlamentas, neįtraukiant technokratinės komisijos. Ir galiausiai 451 pakeitimas e, šiek tiek yra pakeitimas dėl antro papildymo ir neaišku, kodėl komisija siūlo atlikti patikrinimus kas trejus metus, jeigu jie atliekami kas dviejus metus. Ačiū iš anksto už tai, kad pritarsite mano pakeitimams. Ačiū, panas Ivo Belet. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau pakomentuoti du savo pateiktus pakeitimus Pirmiausia, pirmiausia norėčiau pasveikinti e, pranešėją, jisai bando užtikrinti pusiausvyrą pranešimį, bet porą dabar pastebėjimų. Pirmiausia, dėl peržiūros nuostatos. Mano valstybėje, Belgijoje, tam tikros normos yra koreguojamos e, pagal atsižvelgiant į techninę pažangą ir manau, kad mes galėtume tą patį numatyti peržiūros nuostatoje. Pavyzdžiui, e, po tam tikro laiko komisija galėtų įvertinti technologinius posinkius ir pasižiūrėti, ar CO2 e, veiksnys turi būti e, vėl akcentuojamas ar ne. Manau, kad tai būtų geras dalykas programuojant veiklą tuose renginiuose ir taip pat vertinant ta, tuos įrenginius Kitas dalykas, man atrodo, kad labai svarbu, kad e, dydis mažesnis negu vienas megavatas išliktų, šiluminė galia mažesnio negu vieno megavato išliktų, tai labai svarbu mažiems e, deginimo įrenginiams ir e, dėl to aš pateikiau atitinkamą pasiūlymą, kad išliktų ta nuostata, kurią siūlo komisija. Ponas Lintis. Ačiū, pirmininkė. Nenorėčiau kartuoti viso to, ką jau pasakė kolegos. Manau, kad visuomet svarbu, rengiant naujas direktyvas, vengti dvigubo reglamentavimo. Ypač e, kalbant apie pramoninių išlakų direktyvą, e, į kurią reikėtų atsižvelgti, aš irgi esu pateikęs pasiūlymų dėl pakeitimų. Ir labai svarbu, kad mes kalbėtume apie tam tikrus įrenginius, kurie veikia daug valandų ir būtent todėl didėja jų išmetami, terš, išmetamų teršalų kiekiai. Svarbu užtikrinti tiekimą netidėliotinomis aplinkybėmis tiems įrenginiams ir daryti išimtį e, esant toms netidėliotinoms aplinkybėms. Taip pat turėtų būti padaryta išimtis moksliniams tyrimams ir plėtrai. Ir mums reikėtų teik, teikti paramą tiems įrenginiams, o be e, išimčių to nepadarysime. Pariperyk. Ačiū pirmininkė. Aš visų pirma norėčiau e, padėkoti Um, pranešėjai už uh, visą nuveiktą darbą. Taip pat norėčiau pritarti uh, tiems pakeitimams, kur kalbama apie realistinius emisijų apribojimus. Svarbu, kad ES būtų uh, geriau kontroliuojamos emisijos, nes tai yra susijęs su visuomenės veikata. Mums reikia tokio teisės akto, kuris tinkamai veiktų Aš norėčiau pritarti e, pono Džiuka ir pono Lins pakeitimams e, dėl offshore'inių įrenginių ir jiems taikomų išimčių. Tikrai svarbu mažinti oro taršą. Atviroje jūroje e, situacija vis dėlto yra kitokia E, o offshoriniai renginiai tikrai daug kainuoja. Jeigu ir offshoriniams e, arba jūroje esantiems renginiams reikės laikytis tokių emisijų ribojimų, tai kai kuriems iš jų tektų sustabdyti savo veiklą. Bet, e, kažin, ar to, tą galima sauliaisti ekonominės krizės metais. Ir be to, ar tai atitiktų geresnės teisėkuros idėją. Ačiū. Ačiū. O dabar norėčiau kreiptis į komisiją ir paprašyti atsakyti į narių užduotus klausimus, paaiškinti komisijos poziciją ir e, žodis suteikiamas poniai Vening. Ačiū pirmininkė, laba diena visiems. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjui už pranešimą, taip pat už visas išsakytas pastabas, kurias pateikė šešėliniai pranešėjai. Norėčiau priminti, kad vakar mes aptarėme NEC direktyvą. Ir toje direktyvoje e, buvo rašom, buvo nurodomos tam tikros virbinės vertės atitinkamiems teršalams ir tikslas yra dabar pasiekti tas um, oro kokybės ribas. Ir šis NCP pasiūlymas tai yra viso paketo sudėdamoji dalis ir norėčiau pabrėžti, kad mes apskritai visu, visais dokumentais siekiame pagerinti oro kokybę, nes kaip e, vakar buvo teikta oro kokybės, buvo pastebėta daug oro kokybės suprastėjimo. Grįžtam, grįšiu dabar prie šio pranešimo ir galėčiau pasakyti, kad matome, jog yra teigiamų dalykų, pavyzdžiui, kad direktyvos taikymo sritis būtų išlaikyta, tai yra geras dalykas. Taip pat siūloma išnagrinėti galimybės ir spręsti oro kokybę tam tikrose vietose, ypatingose vietose, tai nurodoma trečiame priede. Išklausėme narių nuomonės ir džiaugiamės, kad šis, šį klausimą pranešėjai traukė pranešimą. Dėl kai kurių pakeitimų, kai kurie iš jų mums kelia nerima ir vienas iš jų yra tai, kad uh, E, kaupiamos e, savaitinės vertės, siūloma vėliau įgyvendinti dokumentą ir siūlomos įvairios išimtys. Mes nesakome, kad neturėtų būti įmanoma patvirtinti jokių išimčių, tačiau jų, jos turėtų būti labai ribojamos, kad su direktyvos pagalba būtų galima pasiekti šių tikslų. Priešingų atveju tai padaryti bus labai sunku. Žinome, kad vidutinio dydžio kūra deginančių renginių direktyvoje e, yra nuostatos dėl 20 procentų visame pakete įtrauktų teršalų. Ir kai kalbame apie galimą netitikimą tarp kitų paketo dokumentų, tai suprantame, kad nereikėtų e, perdengti, nereikėtų, kad būtų persidengimo dėl IED ir taip pat kalbant apie kitokius boilerius, bet jeigu darysime išimtį visiems vidutinio dydžio kūrą deginantiems įrenginiams, kurie neturi šių emisijų verčių. Jeigu išbrauksime iš šios direktyvos taikymos ryties, tuomet didesnės išlaidos atsiras mažesniems įmonėms, nes tos įmonės e, IED direktyva netaikoma tiems įrenginiams, kurių gale yra nuo 1 iki 5 ir nuo 5 iki 10 MW. ir kitos įmonės neturėtų nešti šios naštos. Mums kelia nerima didelė našta labai mažoms MVI. Ir jeigu neužtikrinsime, kad šis spraga būtų panaikinta, tai eisime visiškai netinkamą linkmę. Mes atsižvelgėme į tai, kad komisijos pasiūlyme pasiūlymas turi būti prieinamas finansinė prasme visoms įmonėms. Ir viena vertus mes norime, kad būtų poveikis aplinkai, kita vertus norime sudaryti vienodas darbo sąlygas, užtikrinti teisinį aiškumą, kad nebūtų per didelės administracinės naštos, ypač tokios naštos, kuri nėra būtina. Uh, Kol kas tiek, manęs buvo paprašyta kalbėti trumpai, tik leiskite dar kartą patvirtinti, kad galime suteikti jums papildomos informacijos, jeigu reikės informacijos dėl pačios direktyvos arba dėl priedų. Ačiū, pirmininkė. Ačiū. O dabar norėčiau suteikti žodį pranešėjui baigiamosioms pastaboms. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams, komisijai ir visiems kolegoms už jūsų pateiktas pastabas. Norėčiau pasakyti vieną bendrojo pobūdžio pastabą. Mūsų ketinimai yra geri. Norime, kad pagerėtų oro kokybė. ir pranešėjas, ir parlamentas, ir kitos suinteresuotos šalys tam pritarė, tačiau jau kai pereiname prie konkrečių dalykų ir matome tuos pakeitimus, tai visi pakeitimų autoriai siūlo tokias ypatingas nuostatas, pavyzdžiui, įrenginiams, kurie veikia ne visą laiką arba jūs minėjote e, naftos dujų platformas ir tam tikras vietovės šiaurės Europoje, Europos, Europoje arba ne Europos šalyse. Ir atsižvelgiant į tai, atsis, ats, išaiškė ir dar kita problema, tai yra skirtingas valstybių narių išsivystimas skirtingose valstybėse narėse šildymo, būstų šildymo paslaugos e, teigiamos, teikiamos skirtingai. Vienose šalyse yra centralizuotos sistemos, kitose valstybėse narėse yra decentralizuotos sistemos, naudojamos skirtingos e, kūro rūšys, e, vienose daugiau naudojama anglis, kitose kiti energijos šaltiniai pasitelkiami. Taigi, jeigu primesime labai griežtus reikalavimus, kurie turės būti gyvendinti per trumpą laikotarpį, tai gali atsirasti tokia padėtis, kai tam tikrų įrenginių savininkai gali padaryti išvadas, kad išlaidos yra per didelis ir kad e, jie savo įrenginius tvarkys kitaip, necentralizuotų būdu. Ir taip yra nutikę mano šalyje. Dar vienas klausimas yra susijęs su e, terminologija, tai vairiais leidimais, sertifikatais, registravimo, kaip reikia teikti informaciją, kaip reikia registruoti tos visus įrenginius. reikia, kai jau aptarsime visus pateiktus pasiūlymus dėl pakeitimų, bent jau tuos, kurie yra pateikti dabar, tai galėsime prieiti tam tikro susitarimo ir tada jau bus galima pateikti pranešimo projekto galutinę versiją. Tikėkime, kad ji jums bus visiems priimtina. Ačiū visiems už keitimąsi nuomonėmis vyks posėdis su šešėliniais pranešėjais ir tuomet mes galėsime geriau aptarti visus tuos dalykus, kurių nespėjome aptarti šiandien. Ačiū. Dėkuoju, norėčiau priminti Jums, kad e, balsuosime 6-7 gegužės, o paskui keliaus šis klausimas į plenarinę sesiją. Dabar kitas darbo tvarkės punktas E, išteklių taupus naudojimas, perimas prie žiedinės ekonomikos, kaip žinia, e, yra rengiama nuomonė. Ir dabar iškart suteiksiu žodį kolegiai Pietikainen, kuri rengia nuomonę šio klausimu. Ačiū. Pirmiausiai pasakysiu, jog manau, kad tai yra vienas iš svarbiausių klausimų, kurio užsima parlamentas šiuo metu, kadangi turime vieną planetą. E, esame e, jau dabar išnaudoję pusantros planetos išteklių ir e, yra daug mokslininkų išvadų, kurios, kurios savo, kad iki 50 metų keturių planetų išteklius mes e, naudosime. Nebijau to, bet tai negali, e, taip negali būti. Reikia suvokti, kad įvyks pokyčiai ir jeigu norime e, reikia galvoti, ar tie pokyčiai bus mums katastrofiški ar naudingi. ES konkrečiai turi galvoti apie tam tikrus dalykus, nes mes labiausiai priklausomas regionas esame nuo importuojamų išteklių. Mūsų konkurencingumas yra susijęs su taupesnių išteklių vartojimu, protingesniu novatoriškesnių vartojimų. Reikia keisti visą modelį ir vieno teisės akto tam nepakaks. Reikia e, daugybės veiksmų tam, kad būtų galima e, paremti e, perėjimą, kuris būtų palankus aplinkai, taip pat ir mūsų konkurencingumui. Reikia teis teisėkuros ir ekonominių iniciatyvų, o mes turime, kaip ir priklauso, imtis e, teisėkuros veiksmų, nes mūsų investicijoms, investuotojams reikia teisinio aiškumo kad jie investuotų noriau į taupęs energetikos rūšis, į atsinaujinančius e, šaltinius. Kol kas tai nevyksta. Ir tai yra e, iš dalies ir problema. Mes nematome naujų investicijų, dėl to trūksta augimo Europoje. Dabar greitai pristatysiu keletą e, veiksmų ar idėjų apie tai, ko mums reikia. Pirmiausia, reikia taikyti tam tikrus principus, kurie labai aiškiai pristatyti komisijos komunikate paskeltame parlamente praeitą vasarą. Pirmasis principas yra e, kas kadinis medžiagų naudojimo principas reikia, e, kaip galima geriau, vertingiau panaudoti medžiagas ir antriniams tikslams ir taip pat tas pačias medžiagas naudoti įvairiems tikslams. Tai yra e, tas pats, kaip naudoti palmių aliejų. Galima jį deginti, galima naudoti paskui maistui arba atvirkščiai, jeigu pirmiausia jis naudojamas e, kaip e, maisto produktas, tada vėliau galima jį naudoti ir taip pat naudoti kaip lubrikantą tą aliejų. Taigi atsiranda daugiau panaudojimo būdų. Reikia taip pat e, taikyti iki 50 metų nulinių atliekų e, principą, įdėkti iki tos iki e, tos datos ir reikia galvoti, kaip mes naudosime savo e, žaliavas ir kaip jos cirkuliuos. Reikia tam tikrų rodiklių, principų, e, norint užtikrinti tvarų įsigijimą žaliavų ir taip pat reikia tikslo, kuriame būtų kalbama apie neatsinaujančius šaltinius, apie tai, kad iki 50 metų bus sukurta uždara grandinė pakartotiniam naudojimui, taip pat reikia uždaros grandinės atsinaujinantiems ištekliams. Reikia kalbėti apie tai, kaip bus e, atsinaujinantys šaltiniai naudojami iki pat ribų galimų reikia apimti ir neatsinaujančius, ir atsinaujančius šaltinius, ir mes turime padinti efektyvumą, naudojant išteklius dešimt kartų. Ir tada galėsime kalbėti apie ekonominę gerbuvio naudą, apie pajamas, konkurencingumą. Panaudodami tik dešimtį dabar naudojamų išteklių, dešimtadalį. Yra pateikti pateikiami pasiūlymai pranešimui, kad būtų įdėkti e, privalomi tikslai, saistantis tikslai. Mes 30 e, procentų turime sumažinti savo išteklių naudojimą, toks būtų tikslas mūsų iki 30 metų, kad sumažintume tą pusantros planetos išteklių naudojimą iki vienos. E, tam, kad žinotume, kokių pasiekėme rezultatų, mums reikia uh, rodiklių ir šiandieną vyks atskiras seminaras apie tokius rodiklius. Tai yra tarsi apskaitos elementai tie rodikliai. Gausi tai, ką vertinsi. Jeigu neturėsime bendrai suderintų kriterijų, ir tam tikrų apskaitos principų, tai nežinosime, koks rezultatas. Ir ES E, mastu ar valstybių narių mastu ar pramonės e, lygių reikia tam tikrų palygintinų rodiklių. E, egzistuoja kai kurie rodikliai, bet jie nėra labai iškalbingi, nes įmonės pelną galima vertinti labai neproduktyviais būdais ar metodais. Ir mums, norint matyti visą vaizdą, reikia dalinių indikatorių arba rodiklių. Uh, apie gamybą, pelną, mokslinius tyrimus plėtrą ir reikia, kad tikslai būtų privalomi. Ir e, mes turime dabar galvoti, informacija taip pat e, turi būti renkama apie tam tikrą naudą, apie atsipirkimą taupos išteklių naudojimo. Uh, ir tas turi būti daroma europinių ir valstybių e, narių mastu 30 procentų iki 30 metų privalomas tikslas ES mastu, rodikliai ir e, dalinių rodiklių e, plėtojimas. Tie rodikliai turėtų būti įtraukti į Europos semestrą, į poveikio vertinimą ir taip pat ilgesnėje perspektyvoje, e, apskaičiuojanti įmonių išteklius informacijos tikslais. Tokiu būdu bus e, galima pasižiūrėti, kaip įmonės tvarkosi su ištekliais apskritai. Taip pat reikia e, teisės aktų srityje imtis veiksmų. Reikia kalbėti apie direktyvą, nes tai yra vienas iš veiksmingiausių dalykų sudentų su tarptautiniais dokumentais, kurie turi įtakos gamybai skirtingose pasaulio dalyse. Mes esame energijos taupiam naudojimo tikslus nusibrėžę ir reikia galvoti, kad ateityje bus išplėtoti ištekliai, pavyzdžiui, rodikliai, atsiprašau, taip pat kaip ir dėl ekodizaino direktyvos. Ir iki 50 metų reikėtų visų elementų, kurie užtikrintų taupimą ir e, turėtų būti privalomi reikalavimai produktų dizainui taikomi, siekiant užtikrinti energijos taupimą. Ir jau e, apie tuos dalykus reikia galvoti, kuriant produktą dizaino etape. Taip pat reikėtų plėtoti e, horizontalius reikalavimus ekodizaino direktyvoje. Reikia reikalauti, kad visi importuoti į jas produktai būtų panaudotini antrą kartą, kad būtų galima juos perdirbti, kad žaliavas būtų galima panaudoti ES teritorijoje pakartotinai. Be ekodizaino reikia dar ir veiksmų apie kuriuos e, šiuo metu kalbama, tai yra e, rinkos priežiūros dalykai. Svarbu išplėtoti įmonių savi stebėsenos sistemą, kai kuriuose e, įmonėse tokia sistema jau egzistuoja. Reikia žiūrėti į tai, kaip jos seka savo produktus, jų poveikį aplinkai. Ir dar viena svarbi dalis yra auditas. E, tokios sistemos turėtų būti privalomos. Ir iš trečių šalių taip pat e, būtų, turėtų būti reikalaujama to, jeigu jos nori eksportuoti prekes į Europos Sąjungą. E, auditorių sistemos taip pat, auditoriai turi būti registruoti Europos Sąjungą, kad mes būtume tikri, jog tie projektai atitinka, produktai atitinka Europos Sąjungos reikalavimus. Taip pat yra labai svarbus e, dalykai kaip informacija vartotojams, pavyzdžiui, minimalios garantijos ilgalaikio galiojimo prekių ir panašiai, kad būtų daugiau, atsiras daugiau iniciatyvų. E, atliekų direktyva taip pat e, patenka į pasiūlymų paketą. Aš siūlau komisijai, kaip galima greičiau pateikti pasiūlymus atitinkamus parlamentui. Mums reikia E, e, padidinti e, iki 70 procentų perdirimo tikslus savivaldybėse. Kietųjų atliekų taip pat reikia priimti sprendimus iki 20, 25 metų pakeisti praktiką dėl savartynų, uždrausti įres medžiagas talpinti savartynus ar visiškai atsisakyti savartynų iki 30 metų. Taip pat numatyti galimybės, kaip e, pakartotinai panaudoti tam tikras e, medžiagas. Reikia tam įvairių veiksmų skatinti rušiavimą, surenkant atliekas, taip pat kalbėti apie gamintojų atsakomybę e, pasirūpinti tam tikromis atliekomis. Kol kas ne visais atvejais tai yra užtikrinama, pavyzdžiui, kai kas nors bando parduoti e, butelius, bet jeigu nėra sistemos, kaip surinkti atgal tuos butelius, nes nėra teisinio iškumo ar kažkokių priemonių, kurios reikalautų, e, nieko e, nebus. Reikia, kad gamintojo atsakomybė būtų numatyta visais etapais, kad gamintojas bus atsakingas už medžiagą. Principas turėtų būti toks. Visos medžiagos turėtų būti siemos su verslo ekosistemomis, kad būtų sumažintas atliekų kiekis. Taip pat strateginio investavimo priemonė Horizontas 2020 turėtų leisti plėtoti naujus verslo modelius čia srityje. Aš manau, kad mes dėl reglamento galėtume pagalvoti, kaip mums e, E, pasinaudoti teisėkuros pase dėl savartynų, taip pat e, kalbėti apie tai, kaip e, verslas ir savivaldybės turėtų bendradarbiauti. Dar trumpai keletas pastebėjimų. Žalieji viešiai pirkimai bent 25 procentus BVP turėtų sudaryti Europoje E, taip pat reikia geros e, politinės struktūros. E, dėl gamtinių išteklių vandens komisija rengia atitinkamus pasiūlymus ir mes galėtume labai mm, stipriai padidinti taupų išteklių e, naudojimą tose srityse. Taip pat e, užtikrinti palankesnį poveikį sveikatai ir gyvūnų gerovė. Aš siūlau komisijai e, sukurti nuolat, nuolat veikiančią taupaus išteklių naudojimo platformą, kuris sutelktų skirtingus veikėjus ir kurie galėtų keistis pažangiają praktiką ir pateiktų taip pat pasiūlymus komisijai. Be to, mes turėtume numatyti egzistuojančių teisės aktų peržiūrą, pasižiūrėti į jų nuostatas dėl konkurencingumo, kas, pavyzdžiui, pasižiūrėti trukdo žiedinė ekonomikai plėtotis, naujiems verslo modeliams atsirasti šioje srityje taip pat mums reikėtų veiksmingos programos dėl pastatų, e, komunikatas dėl tvarių e, pastatų yra ir komisija pateikė tam tikrus principus ir standartus, kurie turėtų būti taikomi medžiagoms ir taip pat pastatams bei procesams. nuo 40 iki 70 procentų turėtume padidinti taupų energijos išteklių naudojimą pastatuose, e, ypač ateityje, galvoti apie tam tikrus privalomus reikalavimus. Mes ateitie turėtume sutelkti skirtingus sektorius. Viena vertus turime kalbėti apie tvarumą, taupų išteklių naudojimą, aplinkos tokius dalykus ir kita vertus ekonominės pastatas ir reglamentavimą. Ekonominis reglamentavimas neatsižvelgia į poveikį aplinkai įmonių e, veiksmų. Jeigu sieki pelno, E, didinamas rizika ir siekia išvengti e, prievalių aplinkos sauginių, tada e, gali nukentėti ilgainiui, o jeigu buvo įmonė daug investuos atsinaujinančias medžiagas, naudos išteklius, Tai kol kas dėje nes, nesispindi e, kreditavimo reitinguose ar kreditinėje pozicija įmonės. Reikėtų, kad pasikeistų tie dalykai. Reikėtų pamastyti, kaip išteklių taupų naudojimą įtraukti į finansinį reglamentavimą. Pavyzdžiui, kredito reitingavimo agentūros turėtų vertinti aplinkos saugos E, elementus. E, verslas, kuris yra e, kelia desnį pavojų aplinkai, turėtų sukaupti daugiau atsarginio kapitalo, tam tikrus buferius sukaupti pagal bazelio reikalavimus. Taip pat reikėtų išplėtoti draudimo sistemas, kad būtų geriau apdraudžiama aplinkosauginė rizika, ypač ilgalaikėje perspektyvoje. Informacija apie investicijų poveikį aplinkai e, turėtų būti geriau išdėstyta reikalavimuose dėl informacijos e, mažmeniniams investuotojams teikiamos. Egzistuoja e, dar daug dalykų, tačiau laiko mes neturime pakankamai ir paliksiu jums savo mintis ir vėl išklausys jūsų pasiūlymą. Ačiū. Start, uh, Labai ačiū. Dabar galime pradėti pirmą diskusijų etapą. Visų pirma, steiksime žodį uh, E, šešėliniams pranešėjams. Pono Pauliučio vardu pasisakys ponas Dzofoliai. Ačiū pirmininkė. Aš dar kartą norėčiau atsiprašyti kolegos Pauliučio vardu. Jis negali dalyvauti posėdėje, bet manęs paprašė pasidalinti jo pamastymais. Visų pirma, ačiū pranešėjai už puikų bendradarbiavimą nuo pat pačios darbų pradžios. Iš tikrųjų, puikus darbo rezultatai. Turiu keletą trumpų pastebėjimų. Aš manau, kad į kai kuriuos aspektus dar reikėtų labiau pasigilinti. Pavyzdžiui, e, dėl išteklių naudojimo, e, taip pat ir atliekų tvarkymo. Kolega Pauliučiai kartu su kitais e, socialdemokratų frakcijos nariais dar ketina pateikti pasiūlymų Taip pat e, mes norime pateikti ir klausimą komisijai. Anksčiau pristatytose dokumentuose, o taip pat ir šiame pasiūlyme nekalbama apie vandens išteklius, o taip pat nekalbama ir išsamei apie dirbožėvę, dirbožėmę naudojimą. Pranešėja atkreipė dėmesį į kai kuriuos svarbiausius dalykus E, visų pirma, tai yra e, apsirūpinimo maisto produktai sistemos tvarumas. Taip pat dėl plastiko naudojimo. E, plastikas išlieka nesuiręs labai ilgą laiką O dabar e, dažnai e, e, plastikinis maišelis panaudojamas tik tais vieną kartą arba tik porą dienų, paskui jisai išmetamas ir teršia aplinką. Tai tokie būtų labai trumpi pamastymai. Mes ateityje ketiname pateikti konkrečių pasiūlymų. Ačiū. Ačiū pirmininkė. Sako panas Demesmaker, aš irgi norėčiau padėkoti pranešėjai, ji parengė tikrai be galo įdomų pranešimo projektą, jis yra tinkamas pagrindas tolimesnėms diskusijoms. Komisijos pirmininko pavaduotojas Timmermans prieš porą dienų pasakė, kad žiedinė ekonomika yra ES ateitis ir kad mes turime dėl to prisimti įsipareigojimų. Mes tikimės, kad bus imtasi ambicingų veiksmų. Aš dabar norėčiau pasidalinti savo preliminariomis pastabomis. pastabomis. Visų pirma, dėl e, indikacinių e, tikslų nustatymą. Aš noriu pasakyti štai ką. Išmatuoti reiškia žinoti. Labai svarbu, kad turėtumėm tokių domenų, kuriuos tarpusavį galėtumėm palyginti. Europos aplinkos agentūra jau dirba šioje srityje. Aš norėčiau pasitirauti komisijos, kaip jį ketina tęsti šį procesą. Aš manau, kad tikrai turėtumėm būti ambicingi, turėtumėm parengti labai konkrečių tikslų. Tai svarbu ir įmonėms, nes verslininkai investicijas planuoja į ateitį. Jeigu būtų gerai suformuluoti tikslai, tai įmonės jaustųsi saugesnės. E, pranešėja e, e, kalba apie vairius rodiklius, taip pat ir subrodiklius, tiksliau smulkesnius rodiklius. Aš norėčiau pasiteirauti pranešėjos, kodėl jį norėtų, kad būtų atskiri tikslai valstybėms narėms, kaip tai būtų galima praktikoje įgyvendinti. Ir tikrai norėčiau sužinoti daugiau apie e, rodiklius. Tikiuosi, kad šiandien po pietų darbo grupėje apie tai e, gausime daugiau informacijos. Dėl e, išteklių kaskadinio naudojimo. Tai yra svarbu, tai galėtų sumažinti mūsų energetinę priklausomybę nuo e, trečiųjų šalių bet svarbu užtikrinti ir tinkamą atliekų tvarkymą. Ir aš noriu pasiteirauti Europos komisijos. E, Europos komisija pateikė pranešimą apie e, Europos e, energijos sąjungą. Ir iš tikrųjų mane domina, ką Jūs manote apie energetinį efektyvumą, toliau dėl ekodizaino idėjos, apie tai dar reikėtų daugiau diskutuoti. Eko design siejasi e, su energija, bet aš manau, kad čia reikėtų vadovautis e, platesnių požiūrių. Jeigu atliekų rinkimas ir tvarkymas būtų siejamas su ekodizain, e, E, tai tuomet e, būtų lengviau perdirbti atliekas. Ir iš tikrųjų tai e, pasitarnautų ir konkurencijai. Taip pat pasisakome už tai, kad reikėtų mažinti administracinę naštą. Toliau 14 punktas ir tokia ekonomika, kuri nesukuria atliekų. Norėčiau pabrėžti štai ką. Reikėtų europinių tikslų tam, kad būtų galima užtikrinti e, teisinę iškumą ir sudaryti vienodas konkurencinės sąlygas vidaus rinkoje. Europiniai tikslai e, turėtų užtikrinti, kad e, būtų saugoma aplinka visur ir kad būtų saugoma ir piliečių sveikata. Europos aplinkos agentūros vadovas Uh, man uh, neseniai sakė, kad iš tikrųjų kažkas turėtų prisimti atsakomybę. Ir taip pat mums reikėtų siekti partnerystės. Uh, partnerystės projektai čia labai pasitarnautų. Dabar dėl harmonizuotos matavimo e, metodikos. Tai irgi yra labai svarbu. Dėl statistinių duomenų rinkimo, e, tai e, čia nereikėtų sukurti papildomas administracinės naštos valstybėms narėms. Toliau dėl draudimo iš šiukšlynus išmesti tas medžiagas, kurias galima perdirbti yra numatyti tikslai 2030 metams. Šiuo metu yra tokių e, atliekų, e, kurių e, šiuo metu negalima tinkamai perdirbti. Taigi galbūt būtų galima numatyti laikiną tokių atliekų sandėliavimą arba saugoma kažkur, tam, kad jos būtų perdirbtos vėliau. Galbūt kai kuriais atvejais būtų galima numatyti laikiną tokių atliekų saugomą arba laikinus savartynus. Dabar dėl atliekų deginimo. tai vis dėlto yra vietinių institucijų atsakomybė. Dabar dėl 15 punkto. Dėl e, jau uždarytų savartynų naudojimo arba ankstesnių savartynų geresnio naudojimo. Aš e, pasisakau, kad dėl pastatų, kad būtų numatyti globalūs tikslai, taip pat reikėtų uh, ir ilgalaikių tikslų, ir vidutinio laiko tarp tikslų. Reikėtų nustatyti tokius tikslus, e, kurie e, priverstų pakeisti požiūrį ir kad įmonės e, atitinkamai investuotų. Dėl 17 punkto man atrodo, kad čia kalbama vis dėlto apie europinės kompetencijas. Tiek iš mano pusės ir taip panašu, kad jau kalbėjau per nelik ilgai. Ačiū. Thank you very much. Ačiū Jums. Labai trumpai norėčiau paprašyti Jūsų kalbėti šiek tiek lėčiau, kad vertėja į anglų kalbą galėtų geriau artikuliuoti, nes buvo labai sunku suprasti visą tai, ką Jūs sakėte. Pane Gerbrandi. Ačiū, pirmininkė. Nagi, tokiu atveju pasistengsiu kalbėti angliškai šiandien. Taip pat norėčiau padėkoti poniai Pietikainen už puikų pranešimą. Mes e, neturėtume sumenkinti šio pranešimo svarbos mums ne tik reikia parengti savo poziciją, bet reikia labai aiškiai pasakyti komisijai, ko tikimės iš žiedinės ekonomikos pasiūlymo paketo. Ir kad mes labai laukiame šio dokumento rinkinio. Atvirai sakant, e, ir pats Franz Timmermans plenarinėje sesijoje pabrėžė, kad naujas pasiūlymas bus daug ambicingesnis nei dabartinis. Tačiau e, nors komisijos siunčiami signalai prieštarauja pono Timermans įsipareigojimams, bet palaukime ir pasižiūrėkime, kaip bus. Skaitydamas komunikatą, skaitydamas mūsų pranešėjos pranešimo projektą, turėjau, susidariau įspūdį tarsi su 2011 metais, kai gavome Europos komisijos kelio gairės dėl išteklių vartojimo efektyvumo. Ir daug tų sudėdamųjų dalių, kurias mes dabar aptarėme, jau yra nurodyta tame dokumente dėl efektyviai išteklius naudojančios Europos. Būtų galima iš to padaryti tik vieną išvaidą, kad tas metodas, kai pasitelkėmi įvairiai komunikatai, veiksmų planai, kelių gairės, paprasčiausiai neveikia. Mes nepasiekėme rezultatų, nes iš esmės esame, galima sakyti, ten pat, kur buvome prieš ketverius, penkerius metus. Ir išvada reikėtų daryti išvadas. E, mums reikalingas teisėkūra pagrįstas požiūris ir pritariu tuo požiūriu pranešėjai e, atliekų paketas, kaip žinome, buvo labai stiprus dokumentas, tačiau komisija sėmė tą dokumentą. Kai kalbame apie komisiją, tai ir parlamente, ir Berleimont pastate labai dažnai kaltiname valstybės narės, kad jos negyvendina ES politikos, bet kaip dėl pačios komisijos? Jeigu pažvelgtume, ką komisija yra pažadėjusi tose kelio gairėse dėl efektyviai išteklius naudojančios Europos, tai pamatysime, kad labai daug dalykų buvo neįgyvendinta. Taigi susidaro įspūdis, kad kai kalbame apie gyvendinimą, tai tai turi būti susiję ne tik su tuo, kad valstybės narės netinkamai gyvendina teisės aktus, bet pati ES komisija turi vykdyti pažadus. Priešingo atveju visi dokumentai bus beverčiai ir neturės jokios politinės reikšmės. Gerbiamasis pirmininkė, turėčiau kelias pastabas dėl turinio Pirmiausia, ir mano pranešime, kurį rengiau 2012 metais dėl veiksmingai išteklius naudojančios Europos, manau, kad tą patį būtų galima pasakyti, kalbant ir kitomis temomis. Svarbiausias dalykas, kad sukurtume tikrą rinką antrinėms žaliavoms. Jeigu ekonomika netinkamai veikia, kai kalbame apie antrinės žaliavas, jeigu ekonomika netinkamai veiks, tai mes niekada nepereisime prie žiedinės ekonomikos. Ir tai yra pa, patys svarbiausi dalykai, kuriuos jau aš minėjau prieš keliarius metus. Reikia sukurti atliekų šengeno erdvę, kad būtų lengviau vežti atliekas iš vienos valstybės narės į kitą ir tokiu būdu sukurti masto ekonomiką, kad būtų lengviau ekon, ir ekonomiškai naudingiau perdirbti produktus. Kitas dalykas yra sutvarkyti PVM sistemą. Mes ir šiame komitete kalbame, kad reikia nuo darbo perkelti mokesčius e, ištekliams. Ir aš paprašiau komisijos pagalvoti apie mokesčių perkelimą nuo darbo jėgos prie išteklių, tačiau niekaip negalima atsisakyti aplinkai žalingus subsidijų ir kiek kartų galima tą patį kartoti. Kitas dalykas yra ekodizainas. Ir ponė Pietikainen labai tai paminėjo, norėčiau paminėti septintą aplinkosaugos veiksmų programą. Mes kartu su taryba ir kartu su komisija e, patvirtinome labai griežtas formuluotės dėl ekodizaino metodo, griežtesnio metodo ir norėčiau pabrėžti, kad komisijos nariai Katainen ir Timmermans prižadėjo įgyvendinti septintą aplinkosaugos veiksmų programą ir tai yra labai svarbus dalykas. Antras ar trečias klausimas, kurį norėčiau paliesti, yra e, kiek kainuotų veiksmų nesėmimas išteklių srityje. E, E, galima būtų sutaupyti 6 milijardus eurų per metus, jeigu būtų pereita prie e, žiedinės ekonomikos, mūsų BVP padidėtų 3,9 procentais ir turbūt nėra kitų tokių sričių, kuriuose būtų galima pasiekti tokios didelės ekonominės naudos. Tačiau mums reikėtų pasižiūrėti, kokie, kiek kainuotų veiksmų nesėmimas ir akivaizdu, kad prarastume didelės lėšas, jeigu nepereisime prie žiedinės ekonomikos. Ir dar vienas dalykas, gerbiamasis pirmininkė, norėčiau pasakyti, kad man kelia didelį nerimą, tai kaip komisija tvarko su išteklių vartojimo efektyvumo klausimai susijusių dalykus. Esu girdėjęs E, gandų, kad tie asmenys, kurie dirbo prie šių dalykų ne vienerius metus, dabar jau dirba prie kitų klausimų ir išteklių naudojimo efektyvumas ir platforma. Man dabar jau ir neaišku, koks likimas yra visų šių dalykų, taigi būtų gerai, kad komisija galėtų tai pakomentuoti. Ir paskutinė pastaba būtų tokia. Turiu keletą klausimų komisijai, tie klausimai labai konkretūs. Pirmiausia, ar komisija ketina pateikti naują pasiūlymą dėl to, kaip e, parengti išteklių naudojimo efektyvumo e, lentelę ir kaip bus dėl žemės, kaip išteklių ir ar komisija pritars, kad išteklių naudojimo e, efektyvumo rodiklius reikia įtraukti į Europos semestrą. Ačiū pirmininkė. Prieš suteikdamas žodį kolegijai Kunečnai, norėčiau pasakyti, kad kadangi vėluojame šiek tiek, tai norėtume pasiūlyti pranešėjai poniai Boilen atidėti savo pranešimo pristatymą iki kito posėdžio, nes mums reikės šiek tiek laiko. Taigi dabar ponia Konečina. Ačiū pirmininkė. Kalbėsiu trumpai, nekalbėsiu prieš mane, nes iš tikrųjų paminėjo beveik viską, ką norėjau pasakyti. Dėlėtų pasakyti, kad kai kalbame apie šį naują pasiūlymą ar naują pranešimą, tai labai pritariu tam, kad būtų labiau pabrėžtas atliekų generavimo klausimas tie tikslai, kuriuos mes esame nustatę perdirbimai. Prieš nustatydami šios tikslus turime kalbėti apie perdirbtų medžiagų paklausą, kokybę ir sistemą, nes labai dažnai, kai kalbame apie tokius teisės aktus, tai ne, neišnagrinėjame pasiūlytų, pasiūlytų paketų poveikį ekonomikai. E, o šis paketas gali turėti labai didelę neigiamą įtaką ekonomikai. Ir tokie ir ankstesni pasiūlymai turėjo tokių trūkumų. Ir šiam, šiam, nei dokumente pačiame, nei, nei pranešime nesprendžiami šie klausimai. Mums prieš nustatydami tikslus turime parengti bendrą metodiką dėl atliekų perdirbimo ir dėl savartynų turime žinoti, kaip bus paveikta tam tikrų valstybių narių struktūra. Juk nenorime, kad komisijos ar parlamento nariai e, patvirtintų skaičius, kurie niekaip nesusijęti su valstybėmis narėmis, kuriuose situacija gali būti skirtinga. Manyčiau, kad reikės daug laiko, kol bus galima priimti vieningas nuostatas. Kai kalbame apie šios rodiklius, tai neturėtume daryti apibendrinimų ir teikti tokių pasiūlymų, kurie turėtų teikti visiems, nes dėl to gali poveikis būti visiškai priešingas nei norimas, tai gali būti labai žalingas poveikis. Na ir galiausiai norėčiau paminėti tai ir pateiksiu pasiūlymus dėl pakeitimų dėl šių dalykų, tai yra tai, kad e, trūksta aiškumo, kai kurių terminų aiškumo, reikėtų geresnių apibriešių, pavyzdžiui, secondary raw materials, e, plastikinės atliekos, maisto atliekos, antrinės e, žaliavos. Nes kai kalbame apie maisto atliekas, tai aš dėl to raštu pateikiau klausimą komisijai ir praėjusiu metu pabaigoje komisija man atsiuntė atsakymą, ponas Veli, pateikė atsakymą ir vis tiek nebuvo atsakyta į mano klausimą. Į mano klausimą ir aš visiškai prieštarauju komisijos požiūrį šio klausimo. Taigi mums iš pat pradžių reikia žinoti, ką kiekvienas terminas reiškia, koks yra kiekvieno, kokie yra kiekvieno termino taikymos sritis nes po to stebėsenos ir ataskaitų teikimo etape gali paaiškėti, kad e, tą terminą, vieną terminą visi supranta visiškai skirtingai ir kad naudoja skaičius taip, kaip mano esant lengviausia. Ačiū. Ačiū pirmininkė. Mes irgi teigiamai vertiname pranešėjos parengtą pranešimą. Ačiū už visą nuveiktą darbą. Mums atrodo, kad šis pranešimas tikrai puikiai atskleidžia, kaip nuo linijinės ekonomikos galima pereiti prie žiedinės ekonomikos. Iškastinio kūro reikėtų atsisakyti palaipsniui. Taip pat reikia pastebėti, kad dėl iškastinio kūro naudojimo sulėtėja perėjimas prie žiedinės ekonomikos. Pritariu e, pranešėjui, kad reikėtų atsisakyti tokių e, įrenginių, kurie kenkia aplinkai. Pritarėme tam, kad būtų e, parengti rodikliai, kuriais naudojantis būtų galima išmatuoti išteklių naudojimo veiksmingumą. Taip pat pasisakome už tai, kad toms įmonėms, kurios naudotų alternatyvų kūrą ar perdirbtas medžiagas, galėtų naudotis PVM lengvatomis. Taip pat mes pasisakome už tai, kad būtų taikomas principas teršėjas moka dėl direktyvos taikymos ryties išplėtimo įtraukiant ekodizain ir kitus produktus. Mums svarbu, kad e, pasibaigus e, e, produkto naudojimo ciklui jį būtų galima išardyti ir kad kai kurias sudedamasias dalis būtų galima panaudoti dar kartą. Taip pat nepamirškime, kad trečiosiose šalise vis dėlto uh, E, e, aplinkos apsaugos standartai yra e, kitokie ir tokiems trečiųjų šalių įmonėms reikėtų gal taikyti griežtesnius reikalavimus, jeigu jos norėtų importuoti ES. Baigdamas dar kartą dėkoju pranešėjai už nuveiktą darbą. Ponas Turmis, kiek laiko turiu? Tris minutės, keturias? Pradedu. Pirmiausiai norėčiau Sirpą pasveikinti, nes ji yra mūsų kolegė, kuri galbūt lyderė šioje srityje išmanaus išteklių e, naudojimo. Jis prieš 4-5 metus jau pradėjo apie tai kalbėti. Norėčiau dėl to ją ir pasveikinti. Dėl detalių man šis pranešimas rengiamas savo iniciatyva yra politinis pirmiausiai pranešimas, nes matome, kaip nukrypta, yra nukrypta nuo e, svarbiausios politikos Europoje aplinkosaugai svarbiaus ir žimtumui. Jeigu dabar pasižiūrėsime į komisijos poveikio vertinimą dėl transatlantinės partnerystės ir pasižiūrėkime į poveikio vertinimą dėl žiedinės ekonomikos, kurį atliko komisija. Aiškiai pamatysime, kad žiedinė ekonomika yra 6-7 kart didesnė ji gali daugiau, tiek kartų daugiau rezultatų duoti negu transatlantinė partnerystė. Bet jeigu pasižiūrėsime į politinės pastangas, kurios skiriamos e, komisijoje, kad būtų pasirašytas e, susitarimas dėl transatlantinės partnerystės prieš piliečių valią, e, yra tikrai prabanga nusigręžti nuo šios sėties Mes žinome, kad yra lobistai labai aktyvus e, energijos išteklius plačiai vartojančios pramonės rytis ir mes matome, kad e, pavyko nugręžti dėmesį, nukreipti dėmesį nuo šios ryties. Ir e, mes dabar turime priminti ponui Timermansui, ką jis pasakė, kad pateiks ambicingesnių tikslų ir aš esu optimistiškas. Tikiu, kad mes sugebėsime pasakyti ponui Timermansui, kad reikia daugiau ambicijų žiedinės ekonomikos priemonių pakete ir manau, kad mūsų pagrindinis uždavinys tą ir užtikrinti. Dėl uh, rodiklių. Dėl rodiklių. Aš e, laikyčiausi 30 metų, nereikėtų perėti prie 50-ųjų, nors jie svarbus, bet mums, man regis, reikia kaip galima greičiau pradėti kažką daryti. Nes nepamirškime, mes esame Kinijai, Indijai ir kitoms kylančios ekonomikos šalims pavyzdys, kuo greičiau judėsime į priekį, tuo daugiau eksporto galimybių užsitikrinsime ir tuo geresnis tas modelis, sėkmės pavyzdys būsime kitoms šalims, kurios plėtoja savo ekonomiką. Taigi dar ir dėl to turime veikti greičiau, ambicingiau ir 30 procentų komisijos pasiūlymas, net jeigu žiūrėsime tuos keturis scenarius, kuriuos pasiūlė komisija, tai nėra pats e, ambicingiausias tikslas. Mes turėtume siekti daugiau. Mes turime taip pat sumažinti savo e, poveikį aplinkai yra šiek tiek pasiekta, bet nepakankamai gerai. Mes turėtume pasižiūrėti į septintąją aplinkos veiksmų programą ir pasižiūrėti į Europos poveikį aplinkai, ką mes galėtume padaryti dar. E, po Točniko e, skaidrių prezentacijose visuomet matome, kur yra ekonomika. Mes turėtume siekti, e, kad Europa nevartotų tiek, nenaudotų tiek daug išteklių ir vis tik tai galėtų džiaugtis gyvenimu. Kitas dalykas, ką daryti su toksiškomis atliekomis mintis, kad galima at, du, perdirbti toksinės medžiagas ir įleisti tas toksinės medžiagas į kilpą, į grandinę perdimo yra nederamas, negeras požiūris. E, šiandieną yra tokių toksiškų medžiagų atliekos ir mes turime labai rimtai apie tai tarpusavėje pasikalbėti. Mes turime pirmiausiai pasakyti už netoksiškų medžiagų ciklus. Kalbėjau su ekspertais ir manau, kad pozityvaus sąrašo požiūris, kai būtų apibrėžiamos pozityvios medžiagos grandinėse, kurias norime sukurti. Tai būtų geresnis, mano nuomonė, požiūris, negu kad užmėgti akis ir pasakyti, kad kadmio gali būti kai kur, nikelio kai kur šiek tiek keli procentai. Jeigu mes tai padarysime pačioje pradžioje, tai tuomet negalėsime e, užtikrinti geros aukštos kokybės. E, e, ir tuo baigsiu. Dar tik tai porą trumpų pastebėjimų. Skaidrumas. Jeigu mes norime, kad tiekėjai dirbtų kartu, reikia daugiau skaidrumo užtikrinti. Ir e, medžiagų pasas yra gera mintis. E, bankininkai investicijų e, fondai verslo veikėjai nesupras, kokia yra rizika investuojant į tam tikras įmonės, neturėdami duomenų ir mes turėtume užtikrinti, kad tų duomenų būtų daugiau. Dar paskutinis dalykas, mes laimėsime tik tai tuo met, jeigu ta grandinė žiedas e, taip pat pakeis ir visuomenę. Mes turime kalbėti apie tai, kaip mes e, užtikrinsime e, tam tikras sąsajas miestuose, tam tikrose žemėse, nes jeigu viskas bus tik tai akademinėme ligmenyje, mokslininkai jau tik apie tai kalbės, ar Briuselio biurokratai, mes nieko nepasieksime. Mes taip pat turime kalbėti ir apie tai, kaip mes padėsime keistis visuomenį. Ačiū, kad man suteikėte tiek daug laiko kalbėti. Ponas Griauti. Ačiū. Aš irgi noriu padėkoti pranešėjai. Kalbant apie išteklių veiksmingumą ir žiedinę ekonomiką, tai čia tikrai turime didžiulių galimybių. Mes daug kalbame apie TTIP. Ar tas sustarimas bus sudarytas ar ne, kiek tai darbo vietų sukurs. Komisija mums pateikė e, e duomenų apie tai, kad Jeigu būtų tinkamai gyvendinti žiedinės ekonomikos tikslai, tai būtų sukurta apie 2 e, milijonai papildomų darbo vietų. Tai tikrai turėtumėm sutelkti į tai dėmesį. Jeigu tinkamai gyvendinsime šią idėją, bus sukurta 2 milijonai darbo vietų. Neturime klausyti lobistų, kurie sakytų, kad e, žiedinė ekonomika neš žalos. Ne, atvirkščiai, Žiedinė ekonomika sukurs naujų darbo vietų, e, ji bus e, ekonomikos variklis. Taigi mes turime e, nepasiduoti kitokiam šnekoms. Komisijos pirmininko pavaduotojas Timmermans taip pat sakė, kad reikia siekti ambicingų tikslų. Turime E, tikėti, kad e, tikrai bus patiktas geras pasiūlymas. Dėl pranešėjos e, viskam pritariu. Tik dar vienas dalykas, apie tai anksčiau yra kalbėjęs ir komisaras Patočnik. Tai yra susiję su Rio plus 20, o taip pat ir maisto produktų švaistimas Šie dalykai irgi turi būti traukti į dosiją. Kiekvieną kartą, kai yra teikiamas teisėkuros pasiūlymas, reikėtų atlikti poveikio vertinimą. Ar tai būtų teisėkuros pasiūlymas pakavimo ar maisto produktus ir tie visą laiką reikėtų išsiaiškinti, ar toks pasiūlymas reikštų papildomą maisto produktų švaistimą ar ne. Aišku, aš pateiksiu savo pakeitimų Tikrai norėčiau, kad ir tai būtų atkreiptas didesnis dėmesys, bet aš tikrai tikiuosi, kad ir kiti kolegos man pritars. Toliau dėl atliekų. Ateityje, kurdami teisės aktus, e, turime pagalvoti ir apie tai, kaip e, yra e, tvarkomas atliekos, e, kiek jų yra perdirbama. Kas atsitinka su tokiamis e, medžiagomis, kurios nėra pavojingos? Kurdami į at, e, teisės aktus mes turime atsižvelgti ir į ateitį. Turime galvoti ne tik apie šiandieną, bet ir laikotarpį po 15 metų. E, Aš dėl to irgi pateiksiu pakeitimų. Aš su nekantrumu laukiu tolimesnių diskusijų ir baigdamas dar kartą dėkoju pranešėjai, kuri tikrai labai ryštingai pasisako už veiksmingą išteklių naudojimą. Tikrai tikiu, kad e, bus puikus mūsų bendro darbo rezultatai. Ačiū. Ačiū, ponė Tihaja. Dėkuoju, pirmininkė, labai trumpai. Norėčiau e, pritarti kolegoms, e, pasidžiaugti šiuo dokumentu ir trumpai keletas pastebėjimų. Pirmiausia, reikia pasakyti, kad žiedinė ekonomika yra esminė svarbus dalykas mūsų kontinento ateičiai. Norėčiau akcentuoti e, tai, kad įmonės pirmiausia MVI turi investuoti į E, technologijos, kurios leidžia perdirbti mm, atliekas. Taip pat reikia kalbėti apie švaistimą e, ir pirmiausiai maisto švaistimą. Apie tai kalbame Prancūzijoje ir dabar e, Prancūzijos vyriausybė svarsto pranešimą ataskaitą apie maisto švaistimą. E, kitas dalykas, reikia galvoti apie teritorijas, nes mes galime tik pabloginti padėtį, jeigu mes negalvosime apie atskiras teritorijas, konkrečiai apie jų išteklių poreikius ir jų galimybės. O galvosime apie viską bendrai, taip pat reikia e, sieti šį klausimą su energetiniu saugumu, apie poreikiu kurti darbo vietas ir e, pramonės atliekų klausimą jūs taip pat gerai sprendžiate, jūs kalbate apie tai, kad jos turi būti gerai tvarkomos. Ponas Vitema. Labai trumpai, gerbimas pirmininkė. Norėčiau vieną dalyką pasakyti. Pirmiausiai padėkosiu pranešėjai, o pasakysiu kalbėsiu apie e, savo nuomonę apie tai, kas e, minima 21 punkte apie e, maisto išteklių per tam tikrų maisto medžiagų e, perdirbimą. Ypač e, pavyzdžiui, jeigu pasižiūrėsime į e, natūrales trašas ar tam tikrus mineralus, kurie gali būti perdirbti. Mes turime galvoti, kaip galima geriau panaudoti tokias atlikas, bet kartais susidaro paradoksai. Žemdirbiai turi, e, pavyzdžiui, e, natūralių trašų dalį e, kažkur padėti ir naudoti cheminės trašas yra tam tikrų teisės aktų, kurie neleidžia panaudoti jiems tam tikrų e, atliekų. Arba e, kurios e, skatina naudoti trašas ir žemdirbėjai galėtų pirmiausiai gamtinėmis trašomis pasinaudoti. Dabar suteiksiu žodį komisijai. Labai prašau kalbėti trumpai. Prašom. Dėkoju. E, norėčiau padėkoti pranešėjai, jos e, įnašas tikrai labai turiningas. Pranešimas bus labai savalaikis, pasiūlymai bus savalaikiai mūsų e, darbuose rengiant. O mūsų pasiūlymams, kuriuos pateiksime rūdienį, tai bus priemonių planas šioje srityje ir e, tieksime, kad būtų pirmiausiai sprendžiamas didžiausios problemos, kad būtų galima įdėkti tą planą kaip galima greičiau. Komisija dabar e, vykdo e, vidinės patikros darbus, kad būtų pasižiūrėta į priemonės, kurias būtų galima pasiūlyti per šią kadenciją. Dėl rodiklių ir tikslų E, gamtinių išteklių naudojimo atskirimas e, ir tikslai, tai yra labai svarbu, mes e, turime siekti kaip galima labiau sutaupyti 30 procentų iki 30 metų sutaupyti ir kol kas E, žiedinės ekonomijos e, srityje saistančių tikslų nenumatoma. Taupus išteklių naudojimas. Jau vertinami tie dalykai, stebimi. Mes e, naudojame tam tikrą rezultatų lentelę ir Eurostatas nu, reguliariai skelbia duomenis pagal ją. Taip pat reikėtų dar suderinti atitinkamus rodiklius ir pagerinti duomenų kokybę ir tie darbai vyksta. Dėl ekodizaino galimybės įtraukti išteklių taupimo kriterijus į produktų gamybos politiką. Mes į tai žiūrėsime. E, Išplėtimas ekodizaino taikymo yra viena iš galimybių, kurios taip pat svarstamos. Taip pat reikia užtikrinti geresnį nuoseklumą tarp dabartinių visų priemonių. E, produktų dizainas labai susijęs su e, antrinių perdirbimų medžiagų rinka, perdirbimo galimybių pagerinimas, taip pat e, kokybės e, medžiagų dalykai yra labai svarbus ir mes galbūt e, ir pasižiūrėsime į taip vadinamą produkto paso klausimą Kaip sakiau, komisija teiks savo pasiūlymus rudenį dėl tam tikrų priemonių ir mes norėtume atliekų tvarkymą, norėtume susiekti su žiedinės ekonomikos tikslų pasiekimu. Taip pat e, siūlysime pagerinti e, teisės aktų skirtų atliekoms geresnį gyvenimą. Reikėtų taip pat siekti, kad valstybės narės veiktų vienodžiau, kad e, spragos e, atotrukis sumažėtų. Reikia dar patikslinti kai kurios dalykus ir bus parengta speciali ataskaita, apie kurią aš gal dabar nekalbėsiu, dėl deginimo. Nekalbama apie tai, kad būtų skatinami e, deginimo pajėgumai, bet bus kalbama apie tai, kaip geriau panaudoti egzistuojančius pajėgumus, lyginant su savartynais. Mes taip pat pritarsime holistiniam požiūriui e, pastatų srityje per visą jų gyvavimo ciklą mes turime pasižiūrėti į bendrą poveikį, kuris susijęs plačiau, su platesniais dalykais ne tik e, efektyvių energijos naudojimų, dėl kitų priemonių. E, matome, kad e, pas, pranešimo projektas e, sutampa su mūsų veiksmų sritimis mes veiksmų plane e, tam tikrus prioritetus atspindėsime, e, daugiau ar mažiau kaip jūs, kad siūlote, dėl maisto atliekų e, daug ekspertų diskusijų dar reikia ir taip pat reikia kalbėti apie tokius dalykus kaip žemė ir vanduo kur yra ne tik medžiagos ir reikės siūlyti daugiau priemonių ir paskui taikyti atitinkamus rodiklius, kad būtų stebima, kaip naudojami šie ištekliai Dėl sąnaudų valdymo manau, kad tai labai svarbus dalykas, apie kurį reikia e, kalbėti su visuomenė ir su interesuotais subjektais. E, norėčiau pozityviai baigti ir pasakyti, kad darbas e, išteklių taupimo srityje aš komisijoje aplinkos saugos generalinėme direktorate dirbu šioje srityje. Visa komisija duomėsi šiais dalykais, jie yra inkorporuoti į įvairias sritis ir svarba nedingo uh, to klausimo. Įvairūs veiksmai, finansavimo mechanizmai, moksliniai tyrimai yra nagrinėjami. Žiedinės ekonomikos veiksmų plane mes norime numatyti darbos varkė, kad būtų galima e, įvertinti pasiekimus apčiuopiamai e, ir sėksime pateikti pasiūlymus per mūsų e, kadenciją ir tikimės, kad šie darbai prisidės siekiant kitų tikslų, ilgalaikių labiau tikslų per ateinančius metus. Dabar iškart žodis poniai Pietikainen, kurie apibendrins diskusiją. Labai trumpai pabandysiu. Pirmiausia, manas Gerbrandi kalbėjo apie komunikavimo e, metodus. E, buvo pasakyta, kad komunikavimas neveikia. Aš sutinku su tuo, kas e, mokės mokesčius, jeigu jie būtų savanoriški ir uh, E, jeigu mes e, nepakankamai komunikuosime apie tai, kokia yra mokesčių nauda visuomeniai. Reikia taip pat pasižiūrėti, ar paskaitos teisingos yra dabartinėse teisės aktuose. Jeigu jas neteisingos, tai mes neužsitikrinsime to žiedinės ekonomikos suklestėjimo. Mums reikia teisinio aiškumo, reikia teisės aktų. Toliau, rodikliai. Mes turime žinoti, ką gausime dėl pagrindinių rodiklių, pagrindinių rodiklių ir ar tai bus valstybių narių lygmenių. Valstybės narės turi teisinių galių įgyvendinti atliekų direktyvai ir kitiems veiksmams. Ir mes turime pasižiūrėti, ar tai veikia ar ne, kad būtų užtikrintos vienodos sąlygos visiems. Bet mes ne, tik, ne, šioje, ne vien šioje srityje e, turime turėti tikslus ir rodiklius. Reikia kalbėti apie pramonę plačiai, bet valstybės narės yra teisiniai subjektai, kurios yra atsakingos už tam tikrus dalykus ir turi būti už tai atsakingos. Kitas dalykas - statistika ir e, nulinių atliekų tikslai, kaip pavyzdys. Taip, mes turime turėti rodiklius ir statistinius duomenis nes dabartinė informacija, duomenys nėra palygintini. Nežinome, ar valstybės narės daro tai, ką turėtų. Žinome, kad valstybės narės gali pateikti tuos duomenys. E, pavyzdžiui, Vokietija. Tos šalys, kurios e, yra išplėtojusios sistemas atliekų perdirbimo, turės kai ką keisti. E, valstybės narės, kurios nepakankamai yra išplėtojusios tą sistemas, galės iškart padaryti milžinišką e, šuolį e, link geresnių sistemų. Pavyzdžiui, perėti nuo didelių deginimo renginių ar savartynų. Jeigu kalbėsime apie savartiną ar didelį deginimo įrankį, tai reikės ieškoti būdų, kaip, pavyzdžiui, kitaip panaudoti e, padangas. Ir reikia galvoti apie europinę rinką ar, taip vadinamą, Schengeno e, zoną perdirbtoms medžiagoms. Tokia europinė e, rinka PVM e, subsidijų sistema, neveikimo kaštai, suvest, rezultatų suvestinė, daug dalykų gerų buvo paminėta. Jeigu būtų vietos, tai viską surašyčiau savo pranešime, e, siūlyčiau pateikti jums savo pasiūlymus, pakeitimus, kaip ir dėl maisto atliekų Tai yra labai e, didelė atliekų dalis, vis didėjanti. Paskutinis e, pastebimas dėl toksiškų medžiagų. Tai yra svarbu. Jeigu mes e, panaudosime medžiagas pakartotinai, tai tuomet turime vengti toksiškų medžiagų sankaupų ir jų šalutinio poveikio. Tam reikia specialių veiksmų, specialių ženklinimų ar įdėkti tam tikras mintis, pavyzdžiui, kaip e, pirmiausiai koncentruotis į netoksiškas e, medžiagas ir paskui žiūrėti, kas bus daroma su toksiškomis dalimis ar toksiškų medžiagų turi, turinčiomis dalimis. Reikia ieškoti būdų, kaip mažinti medžiagų toksiškumą, kad jas būtų galima panaudoti. Pavyzdžiui, e, būstų sektoriuje. Galiausiai mums reikia vienodų sąlygų verslui ir ekonomikai, dėl to mums reikia direktyvos, mums reikia e, rinkos priežios, nes kitaip mes žiūrėsime tik tai įmonės, kurios veikia Europoje. O didžiausias iššūkis yra, ką daryti su įmonėmis už ES ribų. Ir tai yra dalis dėrybų dėl transatlantinės partnerystės. Abi Atlanto pusės turi siekti ir siekia e, padidinti efektyvų taupų išteklių e, naudojimą. Ačiū Jums visiems, labai buvo įdomi diskusija, ačiū už pastabas. Dabar lauksiu Jūsų pakeitimų. Ačiū. Yeah. Thank you, Siepa. And, uh... Ačiū Jums. Na, o dabar e, dirbsime anglų kalba be vertimo.